Labą rytą, panas ir panai, galime pradėti. Dare luogo all'audizione con riferimento all'efficienza e all'efficacia dei sistemi di controllo sul settimo programma quadro di ricerca. Devo... Prieš pradėjus tikrosius klausimus dėl septintosios bendrosios mokslinio tyrimų programos, norėčiau informuoti kolegas, kokie sprendimai buvo priimti koordinatorių sustikime con riferimento alle relazioni speciali. Tai ilgai neužtruks. Visų pirma, specialioji auditorių rūmų ataskaita. Mes apklausinėjame tas frakcijas, kurios gavo tą skaitą, paprašėme jų pateikti konkrečias pavardas. Na ir dėl tarp institucinės starties, tarp Europos parlamento tarybos ir komisijos, dėl penkių tyrimų, kurie buvo aptarti praeito posėdžio metu. Vėlgi paprašėme ir mūsų komiteto kolegų pateikti pavardės tų asmenų, kurie tęs darbą Ponas Gai iš socialistų grupės, koordinatorius atsakingas už ketvirtą grupę, jis dar turi mums pateikti tinkamas pavardės dėl Eurojusto reformos. Turint omeny. Taip pat numatoma komisaros metos vykdyti OLAF reformą. Ir nepaisant to, kad e, OLAFas be abejo gauna nebejotiną prioritetą. Nes, e, dėl to, e, nes tas buvo pabrėžta komisaro, kada jisai e, pristatė savo programą. Mes apsvarstėme taip pat galimybę ir bendradarbiauti su Libe komitetu. Aš pasišnekėjau su jų pirmininku, pono Lopes Agila, dėl to, kad pagal 41 straipsnių taisyklę mes galėtumėm bendradarbiauti su šiuo komitetu ir galėtumėm parengti jungtinę ataskaitą. Tai yra mūsų ir libe. E, Ataskaita dėl jungtinio susipinto bendradarbiavimo. Taip pat birželio 25-26 mes ketiname vykti į Kroatiją. Junktinis biudžeto kontrolės komitetas siūs ten savo delegaciją ir pansodį, ponas Von, e, ponė Makavai, e, bus tie delegatai, kurie vyks į Kroatiją. Taip pat numatome viešieji klausimai dėl finansinio reglamento peržiūros. Taip pat aš traugė su biudžeto komiteto pirmininku gavome įgaliojimus parengti kreipimąsi į pirmininką. Uh, dėl e, Liepos 13-osios F punktas, ponas Libeskis e, yra pranešėjęs, jis organizuoja klausimą dėl skaidrumo, e, dėl fondų naudos gavėjų, paramos gavėjų ir fondų veiklos efektyvumo. Toliau mes turime panorlakį klausimus. Jisai vadovavo parlamento delegacijai į Afganistaną, tai visai nesiniai vykęs vizitas ir jisai buvo labai svarbus, kadangi delegacija aptiko, kad e, nemaža dalis valstybinių lėšų, kurias moka įvairios e, vyriausybės, tarp vyriausybinės institucijos ir panašiai, tiesą sakant, niekada nepasiekia galutinių gavėjų. Ir pasak naujausių pranešimų spaudoje, mes kalbame apie 780 procentų lėšų, kurios buvo skirtos ir niekada nebuvo panaudotos tiem tikslam, kuriam turėjo būti panaudotas. Todėl koordinatoriai nusprendė skubiai organizuoti svarstymus šią temą. Panas Arlakė susilis su grupė e, ketina pasiūlyti savo pranešėją šią temą. Toliau H punktas. Biudžeto komiteto indėlis į 2011 metų biudžeto formavimą. Nieko daug čia negaliu pridurti. Tačiau tai yra irgi viena iš temų, kuri buvo svarstyta vakar koordinatorių posėdėje. Prego, onorevole Audi. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier d'avoir mis à l'agenda de la. Pone Audi. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti, kad traukėte į darbo tvarkę vizitą į Kroatiją dėl prieščių, kurios jau buvo pristatytos. Tiesiog grįžtam prie tyrimų. Noriu pasakyti dėl tyrimų. E, šio komiteto kontrolės įgaliojimų ribose pagal naują Lisabono sutartį. E, manau, būtų svarbu atlikti tam tikrą apžvalgą, ypač turint omeny finansinio reglamento kasminę peržiūrą, nes vakarykštės popietės diskusijos e, atskleidė, kad mums reikalingas aiškumas ir mums reikia iš tikrųjų išsiaiškinti, kaip pasiskirsto politinė kompetencija tarp visų dalyvaujančių institucijų. Possiamo eh, andare avanti quindi nella uh, discussione. Pasižymėjome jūsų pastabą. Taigi dabar galime judėti prie kito darbo turkės punkto. Jūs turite programos projektą šios dienos klausimams, pon ir ponios septintosios e, padarus mokslinio tyrimų programos e, vykdymo ir kontrolės sistemos e, efektyvumas ir pasiūlymai dėl programos reformų. Taigi pirmiausiai noriu padėkoti visus pranešėjus svečius, kurie prisijungia prie mūsų, nes tema iš tikrųjų labai svarbi. Biudžeto kontrolės komitetas jau daug metų. Na ir galbūt galėčiau netgi pasakyti, kad komitetas. Man pirmininkavant taip pat e, e, skiria daug dėmesio viešųjų lėšų panaudojimo skaidrumui. Mes esame įstikinę, kad e, viešosios lėšos yra puikia galimybė vystimui skatinti, taip pat finansuoti mokslinius tyrimus, kultūros programas. Na ir trečiajame tūkstantmetyje mes taip pat turime pagalvoti apie ekologišką ekonomikos ir baukio vystimąsi. Tai irgi labai svarbus aspektas. Tačiau be abejo negalima nuslėpti ir to, kad dalis viešųjų finansų panaudojami ne pagal paskirtį ir kartais vis taiko atvirų sukčiavimo atveju. 27 sąjungos valstybės, tiksliau 97 valstybių, o kitaip sakant, jų mokesčių mokėtojų pinigai panaudojami ne pagal paskirtį ir tai svarbu, nes tokiu būdu E, tarsi atimami pinigai iš universitetų, iš kultūrinių programų, iš daugelio dalykų, kurie prisideda prie Europos ateities kūrimo. Be abejo, e, esame tam tikros pažangos, komisijų pabrėžė, kad auditoriumuose įvyko tam tikrų pertvarkų, buvo supaprastintas procedūros ir tai buvo akcentuojama kaip vienas iš svarbių procesų, nes kada yra labai daug teisės aktų ir jie yra painus, tai kartais tampa labai sunku pasinaudoti fondais, prieiti prie jų. Ir tai panaudojama kaip e, pretekstas nuslėpti sukčiavimą. Mes be abejo turime e, mažinti biurokratizmą, mažinti taisyklių, tačiau taip pat turime netoleruoti tų, kas e, nesugeba veiksmingai panaudoti viešų sektorius lėšų ir ypatingai neturim toleruoti tų, kurie mėgina pasisavinti tas lėšas. Taigi, Mūsų komitetas e, be abejo stebi visą procesą, mes, e, na, prašai, kasdieną dirbame šią temą, e, štai pas Liberavskį, irgi parengė komisijos biudžeto tvirtinimą. Mes be abejo bendradarbiavame su auditorių rūmais, ieškodami vis geresnių sprendimų, stengdamės užtikrinti, kad lėšos, kurios skirtos moksliniam tyrimam ES, iš tikrųjų būtų panaudotos Europos, Europos piliečių labui ir kad vyktų tie procesai, kurių mes turime teisės tikėtis. Taigi, dar kartą dėkoju visiems, kurie sutiko pasisakyti ir norėčiau paprašyti visų e, pranešėjų taip pat laikytis reglamento. Pavyzdžiui, pirmasis pranešėjas turės 15 minučių ir tai bus e, ETO mokslinės bendrijos atstovas Kristom e, Hall ir aš jam iš karto nedėlsamus teiksiu žodį. Ačiū pirmininkė, gerbėm parlamentarai, ponios ir ponai. Noriu padėkoti už e, tai, kad pakvietė mane sakyti dėl 7-osios mokslinio tyrimų programos vykdymo ir kontrolės. Be abejo, esama tam tikrų problemų, kuris reikia spręsti nedėlsint ir aš esu įstikinęs, kad parlamentas čia gali suvaidinti svarbą vaidmenį ieškant sprendimų. Bet prieš kalbėdamas apie tai, galbūt labai trumpai turėčiau tarti keletą žodžių apie ERTO ir organizacijas, kuriams aš šiandien atstovauju. ERTO yra Europos mokslo tyrimo organizacijų asociacija, arba namųjų e, RTO, kaip mes jas vadiname trumpintai, mes su maždaug 350 tokių organizacijų iš visos Europos. Ir RTO e, organizacijos, jeigu jas apieškime paprastai, yra mokslinio tyrimo organizacijos orientuotos tam tikrą misiją, kurios daugiausiai užsima taikomaisiais tyrimais. E, Svarbiausios RTO yra organizacijos, kuris gauna valstybės finansavimą ir dirba draugė su vyriausybėmis, spręsdamas įvairias svarbias socialinės problemas, vadinamosius didžiuosius šių dienų iššūkius. Taip pat mes stengiame palaikyti ekonominį konkurencingumą, bendradarbiaudami su įmonėmis, tiek e, didelėmis, tiek mažomis. Na ir galbūt būtų naudinga paminėti keletą garsiausių tokių RTO, jūs pamatysite jas skaidrėje ir jos apačioje taip pat pamatysite tam tikrų domenų, kas e, reikš, kad e, RTO e, yra svarbus dalyviai. Nes iš tikrųjų, pažiūrėjau, būtų galima pasakyti, kad dabar neuniversitetinės tyrimo organizacijos gavo didžiulį finansavimo dalį. Neturiu visų statistinių duomenų, bet manau, kad e, jums pakankamai aišku iš iliustracijų. Taigi, kalbant apie simtosios programos e, gyvenimą, be abejo, e, esama problemų, galima spręsti, kurias galima išspręsti techniniais metodais, tačiau esama kitų problemų. E, kurių šaknis yra iš tikrųjų pačios sistemos anklodo ir kol, kol sisteminės įdos nėra pašalintos, jokių sprendimų nesulauksime. Na, trumpai galėčiau užsiminti apie keletą supaprastinimų, kurie buvo įdėkti į FP7 ir kurie iš tikrųjų gerokai prisidėjo prie jos patobulinimo. Pavyzdžiui, bendras registracijos mechanizmas, elektroninio administravimo mechanizmai arba priemonės, taip pat audito sertifikatai, kurios E, turi pateikti paramos gavėjai, irgi reikalavimas jiems sumažėjo. Visą tai palengvino lėšų įsavinimą. E, e, kita vertus, na, ir nors mechanizmas veikia pakankamai sklandžiai, tačiau, pavyzdžiui, nebereikėjo teikti tiek daug bankų garantijų ir tas palengvino galimybę pasinaudoti lėšomis ypatingai mažoms mokslinio tyrimo organizacijoms, kurios yra viena iš gavėjų grupių. Uh, E, esama ir kitų supaprastinimo priemonių FP7, kurios buvo mažiau sveikintinos arba kai, kurie, kai kurios iniciatyvos, kurios nepasiteisino. Pavyzdžiui, komisija mane, kad plačiau panaudojus vientinius e, e, kaštus arba fiksuotas sumas, pavadinkime jas taip, bus supaprastinimas. Uh, Be abejo, komisijai taip, darbas suprastėjo, tačiau daugumai paramos gavėjų tai sukūrė papildomą administracinę naštą ir papildomą darbą. Nes dauguma FP dalyviai paprasčiausiai naudojasi realių išlaidų apskaitą, ten galim pasakyti ir apie mažas atinės įmonės, ir apie daugelį mokslinių organizacijų, skaitant taip pat vis daugiau universitetų. Ir tai reiškia, kad jeigu, pavyzdžiui, jūs vykstate į kokį nors e, projekto susitikimą, Jūs įsigijate uh, aviacijos biletą, jūs mokate už viešbutį. Ir tai registruojama jūsų sąskaitoje kaip realios išlaidos. Tuo tarpu, jeigu jūs gaunate kažkokią tai fiksuotą sumą kaip kompensaciją už kelionę, nebūtinai tai atitinka jūsų išlaidas. Atsiranda tam tikra spraga, kurią reikia padengti vienai par kitaip, bet tai yra papildomas buhalterinės operacijos. E, atrodo smulkmena, bet kai kalbam apie daug operacijų, plačią apskaitą, tai jau tam parimta našta. E, e, išlaidoms pagrįsta apskaitos sistema yra, matyt, daugeliu vis tik tai pati primtiniausia. Be abejo, galbūt galima būtų kalbėti apie mm, galimybę laisvų norų pasirinkti fiksuotas sumas, ypatingai kalbame apie smulkės išlaidas. Taip pat esama tam tikrų klausimų dėl metodikos sertifikatų, tai buvo irgi pavadinta FP7 viena iš pagrindinių supaprasimų priemonių, tačiau atvirai sakant, kol kas tai visiškai nepasiteisino, esama dvi sertifikavimo procedūrų. Vienos leidžia e, naudoti vidutinės personalo kaštus, e, įvertinant kaštus ir e, susalgė, kad, kad, kad, kad e, vertinimas atitinka komisijos nustatytus kriterijus. Tačiau dėja, komisijos nustatyti kriterijai yra tiek griežti, kad praktiškai nei kokia nors įmonė, nei RTO gali pasinaudoti šio mechanizmu. Pernai mes pamėginome apžvelgti 30 RTO organizacijų e, situaciją Europoje ir praktiškai 80 procentų negalėjo atitikti komisijos iškeltų reikalavimų kiti labai sunkiai galėjo tai pasiekti. E, na ir e, vėlgi, kiek aš žinau, komisija e, rytoj atrodo turėtų skelbti ataskaitą dėl supaprastinimo ir ten turėtų atspindėti, kad 90 procentų organizacijų, kalbant apie personalų išlaidų vertinimą, praktiškai netitinka komisijos reikalavimų. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad priemonė, kuri buvo skilta, kaip ir supaprastinti personalo kaštų vertinimą, iš esmės daugumai organizacijų apskritai e, yra neprieinama. Taigi iš tikrųjų čia reikėtų spręsti šią labai rimtą problemą. Nežinau, ar mokslinio tyrimo vykdomo e, agentūros sukūrimas e, vėlgi buvo numatytas kaip viena iš supaprastinimo priemonių. Research Executive Agency angliškai. Tačiau beveik nematau jokio situacijos pagerėjimo, kai kur situacija netgi pablogėjo. Tačiau trūksta laiko, taigi nesigilinsiu į šią problemą. Taip pat esame įvairiausių dalykų susijusių su technologijų problemomis, tačiau praleisiu šią temą, nes esame svarbesnių aspektų, kuriuos noriu apžvelgti mes prašė e, pasakyti, kokie būtų nauji sveikintini supaprastinimo mechanizmai. Ir tiesą sakant, e, na, aš truputį sudvėjojau, kadangi iki šiol pasiekta pažanga tikrai nebuvo tokia, kokios tikėjomės. Kita vertus, norėčiau pateikti porą pasiūlymų, kurie galbūt iš tikrųjų iš esmės pagerintų situaciją. Pirmiausia, ko mums tikrai reikia, tai e, programos taisyklių vieningo ir aiškaus interpretavimo, kuris e, būtų vienodas visose komisijos tarnybose, direktoratuose ir panašiai. Nes iš tikrųjų e, šiandien viskas yra painu, daug diskriminacijos. Dėl to, kad skirtingi generaliniai direktoratai tas pačias taisyklės interpretuoja kitaip ir netgi projektų vadybininkai tam pačiam generaliniam direktorate kartais skirtingai interpretuoja tas pačias nuostatas. Uh, sprendimas, kaip man atrodytų, būtų kažkokio lygio, kažkokia aukšto lygio e, organizacija, institucija ar organas, kuris apimtų aukšto lygio pareigūnus iš vairių generalinių direktoratų ir kurie parengtų interpretacijos e, vadovą, arba tam tikras gairės, kurie būtų privalomi visoms komisijos tarnyboms. Tas pats organas galbūt galėtų taip pat veikti kaip apeliacinė tarnyba per FP, aiškiai, e, bendrosios programos galiojimo laiką. E, E, į kurį būtų galima kreiptis, jeigu įtariama, kad taisyklės taikomas neteisingai arba interpretuojamas neteisingai. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasiūlyti ir kas irgi labai stipriai supaprastintų, palengvintų gyvenimą tiek komisijai, tiek naudos gavėjams, jeigu kaštai būtų deklaruojami laikantis įprastinių buhalterijos pra, praktikų, įprastinės patirties. E, kadangi dabar e, vėlgi tai yra sunku gyventi, todėl kad e, esama įvairių papildomų reikalavimų, kurie labai apsunkina. Taigi, jeigu mes galėtume naudotis įprastinę buhalterinę apskaitą, galbūt mm, patvirtinus kokią nors nacionalinę valdžios instituciją, kuri atsakinga už tokius dalykus, pavyzdžiui, nacionaliniams auditorumams ar panašiai, e, e, Tai be abejo reikštų, kad skirtingų valstybių ataskaitos galbūt e, būtų pagristos skirtingais e, standartais, tačiau galų gale tai tik pagerintų bendrą situaciją ir galų gale vėlgi vyktų savotiškas veika konkurencija tarp valstybių, kuri galėtų pagerinti taip pat nacionalinio finansavimo programas mokslinio tyrimų srityje. Ir komisija galbūt taip pat galėtų po to jau imtis tam tikrų priemonių, kad nacionalinė praktika atitiktų tam tikrus minimalius standartus. Na ir dar noriu grįžti prie vienos sisteminės problemos kuri, kuri, apie kurias aš kalbėjau anksčiau ir kuri yra labai svarbi. Per pasarosius keltą metų mes susidūrėme su keistu faktu, kuris vėlgi, na, byloja vos ne apie sistemingą mm, institucijų neveiksnumą. Tai yra, mes kalbame apie e, dalyvavimo taisyklės. E, e, teisėkuros institucijos parlamentas ir taryba nustatė taisyklės. Tuo tarpu komisija tarsi įgyvendina taip, kaip buvo ketinama e, arba kaip buvo planuota jas tiekti, kita vertus auditoriumai traktuoja kiek kitaip visą tą patį ir pakartotinai karto, kritikavo tai, kaip komisija interpretuoja ir taiko šias taisyklės. Toliau vėlgi uh, auditorių rūmų kritika, visų pirma, e, susijusi su 2 procentų klaidos riba, kuri, na, galbūt ir tinkama viešųjų pirkimų išlaidams, tačiau mm, su aukšta rizika susijusio veikloje, tokie kaip moksliniai tyrimai, kuris finansuoja mm, bendroje mokslinė programa, iš tikrųjų tai nėra tinkamas metodas. Uh, Taip pat e, rūmai kartu su parlamentu e, pastumė komisiją atsisakyti savų interpretavimo taisyklių ir e, perėti prie rūmų pasiūlyto griežtinių apibrėžčių. Tačiau ta proga komisija nusprendė ne tik tai sutvarkyti septintos programos tvarkį, taikymą, bet taip pat retrospektyviai tarsi ap, apvalyti ir, ir, ir problemas susijusios su šeštaja e, e, bendraja programa. Ir visą tai pakerta pasitikėjimą komisiją kaip mokslinio tyrimų pateikimą finansuotoje, užkrauna papildomą dalyviams e, administracinę naštą e, ir apsunkina dalyvavimą mokslinio tyrimų programuose, daro tokį finansavimas mažiau e, patrauklų. Taigi faktiškai suformavo gilaus nepasitikėjimo klimatas tarp institucinės kontrolės kultūra, jeigu aš galėčiau šį reiškinį tai pavadinti, kuri, na, kurią apaugo e, mokslinio tyrimų programa, tapo nebeveiksni, pasiekė tokį mastą, kad e, pagrindinės Europos mokslinio tyrimų finansavimo programos e, kontrolė tapo beveik nebeįmanoma. Na ir tam, kad tas pasitikėjimas uh, būtų atstatytas, e, reikia imtis nedidelio priemonių. Jūs turbūt žinote, kad e, FP6 dalyviai jau yra iškėlę ieškinių komisijai dėl to, kad vyko tam tikrų ekspos e, auditų, kurie buvo imituoti ir be abejo reikia imtis netidėliotinų priemonių, nes komisijos ekspost audito kampanija pasiekė tokią kritinę ribą, kad aš bijau po kelto savaičių komisija pradės uh, E, išsireikalavimų procedūras, reikalavimus kompensuoti padarytą žalą ir jeigu taip atsitiks, tai aš galiu vėlgi garantuoti, kad komisijai savo ruštų vėlgi bus iškelta dar daugiau ieškinių ir tada ta jau taip apkartinta atmosfera taps, na, iš tikrųjų nuodinga. Visą tai gali įvykti tokiu metu, kada visi mes, dalyvaujantis teisėkuros procese ir suinteresuotosios šalis, uh, dabar e, dalyvauja diskusijas apie e, Europos Sąjungos programą 2010 metams ir po to. Taip pat kalbame apie e, ateities mokslo finansavimą ir panašiai. Jeigu mes kalbame apie P6 kontraktų retrospektyvų auditą, ten komisija staiga pradėjo taikyti griežtesnius tinkamų išlaidų apibriežimus ir vienašališkai pakeitė e, savoką kas iš tikrųjų su, iš esmės kertasi su bet kokios sutarčių teisė, bet kokiam sutarčių teisės e, nuostatomis. E, dėl to e, sutinka visa eilė e, sutarčių teisų ekspertų. Jeigu komisija nesutinka su tokiu interpretavimu, tai jinai turėtų tada faktiškai pripažinti, kad daugelį metų jinai klaidino FP6 programos dalyvius. E, išmokėdami jiems tinkamas sumas, ragindami juos daryti išlaidas, kurios, kaip aiškėjo, buvo neprimtinas. Ir tokiu atveju mes galime komisiją apkaltinti aplaidumu, tvarkant FP6 e, finansavimo priežiūrą. Tai buvo net ne klaidos, bet tai buvo masinis vadybos e, sutrikimas. Na ir e, galbūt tai nebuvo daroma e, tikslingai, bet be abejo tai vyko sistemingai. Ir faktiškai dėl to FP6 audito kampanija tapo neproporcinga, ją reikėtų iš tikrųjų pirmiausiai išanalizuoti pagal sąnaudų ir naudos vertinimą ir paskaičiuoti, ar pats vertinimas iš tikrųjų e, pateisina, nes aš Būčiau labai nustebęs, jeigu, pavyzdžiui, dėl 100 eurų e, išlaidų komisijai pavyktų įsireikalauti atgal bent 10 e, eurų, kurie buvo nesingai panaudoti ir panašiai. Taigi mes manome, kad tas ekspost auditas padarys daugiau žalos ES auditui ir komisijos reputacijai, negu kad e, iš tikrųjų atneš. Na ir aš jau baigiu. Noriu pasakyti, baigdamas, kad e, FP6 programos dalyviai, kurie kaltinami klaidomis, iš tikrųjų yra nieko dėti e, ir būtų neteisinga šių reikalauti padengti nuostolius, kurie kilo dėl pačios sistemos įdų e, arba institucijų nesutarimo. Todėl bet kuriuo atveju mes norėtumėm kreiptis į visas institucijas, ragindami susitarti, sustabdyti ekspost auditą dėl FP6 projektų Ir vienintelė šimtis galėtų būti tie atvejai, kada sukčiavimas arba visiškas aplaidumas iš tikrųjų yra nustatomas, patvirtinamas ir kada visą tai pagrįsta akivaizdžiais įrodymais. Jeigu mes e, vadovautume šiuo principu, tai tada veiksmingiau būtų galima tvarkyti FP7 programą, nes komisija jau sukūrė audito pajėgas ir jas būtų galima iš karto nukreipti į FP7 programos e, projektų tikrinimą. Mes manome, kad FP7 projektai turėtų būti e, audituojami realiame laikė. Ir aš to noriu pasakyti, kad e, rangovai turėtų pateikti išlaidų. E, kai, kai tik tai naudos gavėjai arba rangovai pateikia išlaidų ataskaitą, komisija iš karto turėtų organizuoti auditą ir tokiu būdu, jeigu įvyktų kažkokių pažeidimų, jis iš karto būtų galima ištaisyti. Be abejo, to vien tik tai to neužteks. Uh, mes vis dar turime grįžti prie tos 2 procentų toleruojamos rizikos problemos. Manau, kad komisija, parlamentas ir auditorumai turėtų susitarti dėl realistiškesnės rizikos ribos susijusius moksliniais tyrimais ir draugės su realiu laiku atliekama auditu, tai jau leis užtikrinti tikrai veiksmingą ir gerą F7 programos vykdymą. Ačiū pirmininkė. Allora, diam, da... Labai ačiū, ponė Haup. Prieš suteikdama žodį universiteto atstovams norėčiau pabrėžti, kokia svarbi šis rytis. Kai kuriuose valstybėse narėse, skaitant ir manąją Italiją, sumažintas finansavimas universitetams, užsidaro ištisi e, fakultetai, katedros užsidaro ir e, tam tikros rengimo programos, kartais jos keičiamos profesinio mokymo programomis, tačiau jos net neša reikiamų rezultatų. Italijoje, Graikijoje ir kitose valstybėse tokie procesai vyksta. Nustatyti e, labai rimti pažeidinėjimų ir sukčiavimų atvejai bet mes turime su tuo kovoti ir kiek įmanoma geriau pasinaudoti švietimo teikiamomis galimybėmis. O dabar norėčiau padėkoti ponui Tomui Estebanui, kuris atvyko, kuris yra vieno iš skyrių vadovas iš akademinės bendruomenės. Labas. Jis vadovauja Europos universitetų sąjungai. Dėkoju, ponė pirmininkė, už pakvietimą aptarti universitetams ypač aktualią sritį. Per šias 15 minučių aš ketinu jums atskleisti pagrindinius klausimus, leisančius supaprastinti europinį finansavimą. Iš karto pasakysiu, kad apie tai, ką kalbėsiu, tai, ką kalbėsiu, galima pritaikyti ne tik tai pagrindiniams programoms, bet ir apskritai bendrijos finansavimui ir programoms, kuriuose naudos gavėjai yra universitetai labai trumpai, kasgi yra Europos universitetų asociacija, kaip mes formuojame nuomonės tokiais esminiais klausimais, kaip pavyzdžiui finansavimo supaprastinimas. Esame nevyriausybinė organizacija, kuriai priklauso 800, virš 850 atitinkamų atskirų universitetų, atstovaujančių e, daug. M, e, m, e, tyriamosios veiklos atliekančių universitetų, tokių kaip Utrechtas, Oksfordas. Taip pat e, vienijame 35 atskirus e, organizmus, tai yra nacionalinės rektorių konferencijos. Taigi tokiu ryšiu palaikome, tok, tokiu būdu palaikome ryšius su 46 šalimis esame universitetų sektoriaus ruporas ir pakalbėsiu dabar apie mūsų pozicijas paprastinimo prasme. Čia išvelgėme dvi sritis. Visų pirma, per savo tarybą atstovaujama e, nacionalinių rektorių konferencijų. Mes nagrinėjame įvairias mokslinių tyrimų temas ir per e, mokslinių tyrimų politikos darbo grupę, kurioje yra įvairių mokslinių tyrimų ekspertų iš nacionalinių institucijų mes priimame sprendimus. Na, o antroji sritis yra įrodymai, išvados, kurias padarome atliek, atlikdami atskirus projektus, tyrimus čia e, paminėtini du ypač svarbus. Pirmasis vadinasi e, visapusio įkainojimo e, Europos universitetuose link. Čia supaprastimo klausimas yra ypatingai svarbus. Na ir kitas dabar įgyvendinimas EUDIS projektas, kurio tikslas įvertinti, kaip universitetai diversifikuoja savo pajamas. Šiuo atveju iš 30, virš, daugiau nei virš 30 valstybių dalyvavo 200 universitetų, e, kurie nagrinėjo pajamų diversifikavimo klausimus, e, tokio proceso veiksnius, e, kliūtis bei Europos finansavimo diversifikavimo poveikį universitetų veiklai. Viena iš vadovaujančių institucijų pateikė informaciją apie, apie 60 finansavimo schemų. Atsiprašau, net 600 finansavimo schemų, tai reiškia, kad labai sunku kartais tą finansavimą apjungti ir paskui diversifikuoti. Čia išskirčiau pagrindinius e, klausimus sėtinus su, su paprastinimu. Visų pirma, reikia įvertinti visas finansavimo schemas ir su paprastinimo principai turėtų būti taikomi joms visoms. Antra, mums reikia subalansuoto ir proporcingo uh, apskaitos mechanizmų uh, sistemos. Tai yra labai svarbu. Ir trečia, uh, supaprastinimas turi būti skirtas visam procesui, pradedant paraiškų teikimo procedūrą, baigiant atsiskaitimu ir patikrinimu bei pauditinė veikla. Čia padaryta nemažai pažangos, ankstesnis prelegentas jau paminėjo keletą pasiekimų. Aš konkrečiai norėčiau orientuotis į tai, ką reikia pakeisti, ką reikia gerinti. Šią pranešimo dalį e, paskirstysiu į tris dalis. Visų pirma, ką reikia keisti e, teisinio reguliavimo srityje. Antra, kokie pakeitimai būtini įgyvendinimo procese. Ir trečia, baigsiu pateikdamas keletą pasiūlymų, kaip šį procesą perkelti į kitus etapus. Kalbant apie teisės aktus, reikia paminėti jų gausą ir įvairovę. Tai yra pagrindinė problema institucijoms. Kaip minėjau, nemažai institucijų dirba pagal uh, tokią finansavimo sistemą, kurią sudaro daugiau nei šimtas įvairių e, schemų susijusių su finansavimo struktūromis, platformomis ir panašiai. Taigi tokie uh, smulkmeniški ir besiskiriantis reikalavimai pradedami taikyti jau paraiškų teikimo uh, etape, uh, kai jie neturėtų skirtis, jie neturėtų uh, teikti besiskiriančią informaciją apie programas. Taigi e, toks skirtumas yra pateisinamas tik tuo met, kai reikia atskleisti įvairius finansavimo sistemų poreikius. Bet vis dėlto reikėtų suvokti, kad esama įvairių finansinių reikalavimų ir taisyklių, e, įvairių IP besiskiriančių taisyklių. Taigi mes norėtumėm, kad tos taisyklės būtų ne tik supaprastintos, bet ir labiau apjungtos. Antra, terminologija yra be galo įvairi, o jos interpretavimo problemos, kurios jau sprendžiamos, yra e, tos įvairovės pasiekmė e, kaip ir įvairių teisės aktų pasiekmi. Taigi mes kviečiame uh, dirbti kartu, kad būtų galima parengti bendresnę terminologiją, o terminai būtų taikomi vienodai visose finansavimo sistemose. Antra, reikia panaikinti neaiškius ir e, tarpusavyje prieš, vienas kitam prieštaraujančius reikalavimus, nes praktikoje tokių pavyzdžių yra ir klausimą reikės spręsti ateitėse busimuosiuose programuose. Trečia, reikia užtikrinti e, taisyklių ir reikalavimų nekintamumą, stabilumą. Iš septintosios programos matyti, kad netgi pradedant publikuoti kvietimus, teikti paraiškas, jau atsiranda taisyklių main, kaitos ir dėl to e, situacija tampa nelabai prognozuojama. Taigi kviečiame numatyti taisyklės nuo programos pradžios ir siekti, kad jos nekistų per visą programos įgyvendinimo laikotarpį. Jau kalbėjau apie tą įvairovę, šiuo atveju tai yra metodų įvairovė. E, jie aišku leidžia numatyti veiklas, e, tam tikrus finansavimo objektus, finansavimo e, rodiklius ir kainos nustatymo veiksnius. Mes dirbame su sertifikuotų apskaitininkų organizacijomis kad būtų galima rasti savo apskaitos modelį, kaip ir kiekvienai organizacijai. Mums reikia tokių pačių apskaitos modelių, kaip ir viešajame sektoriuje. Bet universitetai gali pasirinkti skirtingus metodus, negalime reikalauti, kad visos institucijos laikytųsi absoliučiai vienodos sistemos. Be kita ko kyla rimtų problemų tais atvejais, kai interpretavimas yra labai griežtas, kai atsiskaitomumo reikalavimai yra labai griežti. Kanadoje, JAV ir kitur sukaupta patirtis įrodo, kad tokioms sudėtingoms institucijoms kaip universitetams galima pritaikyti efektyvesnius apskaitos metodus, kad būtų galima lengviau vykdyti šią veiklos dalį. O būdai, kaip atgauti netiesioginės išlaidas, e, e, reikalauja kitokių apskaitos metodų nei tiesioginių išlaidų apskaitimas. Čia mes galime pasinaudoti įprastiniais apskaitos ir finansų valdymo principais, bet praktikoje jų taikymas tiesiogiai nepasiteisina. Taigi įgyvendinimo procese mes turime atsižvelgti į šią problemą. Na ir paskutinė problema tai yra finansinis nuseklumas. Šiuo metu labai ženkliai sumažėjo valstybės finansuojama dalis, tai yra veiksnys, kuris daro ženklę įtaką aukštojo mokslo biudžetui. Tačiau didėja tokių finansavimo šaltinių, kurie nepadengia visos veiklos. Tai reiškia, kad tas atotrukis nuo e, poreikio ir e, tinkamo finansavimo vis didės. Tai reiškia, kad netgi netiesioginės išlaidos turėtų būti skirtos padengti tai veiklai ir tokiai moksliniai tyriamajai veiklai, kurios yra finansuojamos pagal bendrą visų veiklų finansavimo principą kokios yra pagrindinės e, dabartinės problemos. Pirmoji pagrindinė yra dabar galiojančių principų ir gairių interpretavimas. Mes turime numatyti pagrindinius principus ir užtikrinti, kad interpretavimas niekada nesikirstų su tais pagrindiniais principais. Antra, pasitikėjimas. Kaip jį sukurti? Mes, akademinio sektoriaus atstovai, manome, kad labai svarbu ir toliau tęsti dialogą su visomis suinteresuotomis grupėmis, kad jos geriau suprastų tą sudėtingą universitetų misiją. Universitetų misija neapsiriboja mokymų, mokslinė tyriamąją veiklą ir inovacijomis. Universitetų funkcija siekia ir įtaka visuomeniai ir turbūt nepakankamas universitetų finansavimas turi tiesioginę įtaką šiai misijos daliai gyvendinti. Taigi labai svarbu kalbėtis su įvairiomis visuomenės grupėmis, kad jos suprastų mūsų misijos sudėtingumą. Nemažiau svarbu įvertinti geros praktikos metodus ir juos įsisavinti. Štai vienas pavyzdys Jungtinėje karalystėje. Buvo sukurtas aukštojo mokslo e, geriausios praktikos modelių rinkinys, leidžiantis pasinaudoti anksčiau skauptą praktiką e, išlaidoms įvertinti, kad būtų galima užbėgti už akių problemoms, tačiau buvo sunku prastumti tokį modelį netgi labiausiai moksliniuose tyrimuose pažengusioje valstybėse. E, taip pat labai svarbu numatyti metodikos patvirtinimų procesą. Reikia peržiūrėti visą e, sertifikavimo sistemą, kad neliktų anksčiau buvusių problemų. Tokiu būdu mes atsižvelgsime, išvengsime anksčiau kilusių problemų ir nutiesime kelius į sėkmę. Na, o baigdamas pateiksiu penkias rekomendacijas, kaip e, šį etapą perkelti į aukštesnį lygmenį. Pirmiausia, reikia visoje Europoje suvienodinti apskaitos ir įkainojimo sistemas. Tikrai nesame suinteresuoti įvairiais greičiais, įvairiomis sistemomis. Čia tikrai mes negalime pripažinti argumentų, jog e, reikia skirtingų sistemų. Įvertinant išlaidas mes turime laikytis tų pačių principų. Štai įgyvendinant septintąją bendrąją programą E, pavyzdžiui, per UNEMą ir kitas programas mes bandome e, stiprinti bendradarbiavimą e, ir tokiu būdu visai nedaug papildomo, papildomų lėšų skirus mes galime pasiekti ženklių, ženklių rezultatų ir dabar jau yra tokių naudingų pilotinių projektų. Antra, reikia labai atidžiai išnagrinėti, kaip a, dabar taikomos, dabar patvirtintos taisyklės įvairiuose universitetuose. Tokį analizę atlikti reikia suinteresuotųjų šalių forumo, kad visi naudos gavėjai ir suinteresuotosios grupės galėtų įvertinti problemas, jas detalizuojant, išiškinant jų elementus. Aš labai bendrai paminėjau problemas, tačiau reikia e, jų e, analizės, detalesnės analizės. Ir čia Europos Sąjunga, atsiprašau, e, Europos universitetų sąjunga ketina e, siūsti savo specialistus, dalinti savo patirtimi, kad būtų galima tokią analizę atlikti. Trečia, jau pradėtos diskusijos dėl finansinių e, reikalavimų esama galimybės e, mokslinių tyrimų finansavimą atskirti nuo bendrųjų finansavimo e, reikalavimų. Bet reikėtų suvokti, kad labai rizikingus mokslinius tyrimus reikėtų šiek tiek atskirti nuo mokslinių tyrimų finansavimo apskritai. Baigiant, suvokiant proceso sudėtingumą, reikėtų sukurti darbo grupę, kuri galėtų stebėti pažangą ir taisyklių įgyvendinimą. Vėlgi šioje grupėje turėtų būti pačių um, aktyviausių suinteresuotų grupių atstovai, specialistai, kad galėtų stebėti tą pažangą ir ją profesionaliai vertinti. Baigdamas norėčiau padėkoti už pakvietimą ir diskusijas. Ačiū labai. Dabar ponui Erikui Šucui žodis Artemis bendros technologijų iniciatyvos pristatymas. Jis kalbės apie bendrosios įmonės Artemis bendras technologijų iniciatyvas. 15 minučių jums. Garbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai, norėčiau visiems padėkoti už kvietimą, bet susidūriau su problema. Pirmasis šiandienos prelegentas kalbėjo apie tai, kad um, yra daug svarbesnių dalykų nei bendrosios technologijų iniciatyvos. Tačiau man teko dalę kalbėti būtent apie šias bendrasias technologijų iniciatyvas. Tai aš pasistengsiu padaryti kuo geriau, kalbėsiu apie tai, kaip galima e, šias technologijų iniciatyvas patobulinti. Bendras technologijų iniciatyvos yra nauja priemonė septintosios bendrosios mokslinio tyrimų programos rėmose remiantis e, septintojo straipsnio, e, atsiprašau, sutarties 171 straipsnių. straipsnių Reikia pasakyti, kad yra dabar sukurtos pen, penkios um, bendrosios technologijų iniciatyvos, jos yra dviejų rušių. Pirmiausia yra trys iniciatyvos paremtos pramonės ir komisijos bendradarbiavimu. Tai yra IMI Tai yra inovatyvosios medicinos iniciatyva, švaros dangos iniciatyva ir vandenilio ir kūro elementų iniciatyva. Šios iniciatyvos daro didelę įtaką pramoniai, o um, jų finansavimas paremtas tradicinėmis septintosios bendrosios mokslinio tyrimų programos taisyklėmis. Kita rušis iniciatyvų sudaryta, paremta pramonės atstovų komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimu. Tai reiškia, kad bendrai finansuoja tiek komisija, tiek valstybės narės šias iniciatyvas. Aš priklausau tiems paramos gavėjams, tiksliau pasakius, na, E, paramos gavėjai gaunantis paramą iš komisijos ir didelių institutų. Taigi šie du nauji įmonės artamis bendros technologijų iniciatyvos modeliai yra labai svarbus. Aš nekalbėsiu apie įsitvirtinusias sistemas ir jų taikymą, tačiau jei pažiūrėtumėte kokiais telefo, mobiliaisiais telefonais mes dabar naudojamės, tai jie visiškai pasikeitė, nei buvo prieš tris metus. Asmeniniai kompiuteriai taip pat yra kitokie. Paimkite ir lėktuvų, orlaivių pavyzdžius, jie taip pat keičiasi. Ir visa tai vyksta kombinuojant mikroelektroniką, e, taip pat pat įtvirtintas e, naujų technologijų dėgymo sistemas. Šios sistemos yra paremtos e, naujosiamis technologijomis. Jas taikant reikia užtikrinti patikimumą, reikia, kad ekspertai būtų pasiekiami ištisą parą, septynias dienas per savaitę, e, technologijos turi būti saugios, uh, Ir tai reiškia, kad pačios investicijos į šias iniciatyvas turi būti taip pat atitinkamai didelės. Štai kodėl jau prieš daugelį metų, 2004 metais, e, pramonės atstovai kartu su komisija įdėgė įmonę Artemis, kuri buvo technologijų platforma. Buvo patvirtinta darbo atvarkė, e, globali darbo atvarkė, kurioje atsispindėjo Europos pramonės atstovų reikalavimai ir ateities vizijos. Man teko garbė e, dirbti darbo grupės koordinatoriumi, kuris rengė šią programą. Artemis įmonė turėjo koordinuoti tyrimus ES, remiantis bendraja septintąją tyrimų programą. Dešinėje pusėje matote nacionalinės regioninės programas, kurios egzistuoja priklausomai nuo poreikio nacionalinėme regioninėme lygmenyje, o kairėje jūs matote Eureka ramstį, taip pat ir bendrasias įmonės, kurias sudaro Artemis ir e, pramonės atstovai. Šis ramstis yra panašesnis į Eureką Artemis jų. Jis yra paremtas praktiniais poreikiais. Taigi, kaip veikia mūsų įmonė. Kairėje pusėje turite Artemisiją tai yra generalinė Artemis asamblėja e, sukurta, e, kad bendros technologijų iniciatyvos būtų kuriamos tinkamai. E, generalinė asamblėja sudaro mažasios ir vidinės įmonės, taip pat nariai ir asociacijos. Aš esu vienas iš penkių Artemisija steigėjų. Artemisija buvo įsteigta 2007 metais, rengiantis įgyvendinti bendrų technologijų iniciatyvos projektą. Jūs matote, kad valstybės narės ir asociacijos taip pat yra Artemisija dalis, komisija be to taip pat. Yra numatytos finansavimo priemonės e, šios Artemis bendrosios įmonės. E, Artemis bendroji įmonė turi valdybą, pramonės ir tyrimų komitetą, e, viešosios valdžios atstovų valdybą, vykdomai direktorių ir bendrosios įmonės pareigūną. Atsiprašau, biurą. Ši bendroji įmonė turi turėti labai paprastą ir efektyviai veikiančią struktūrą. Aš noriu pasakyti, kad kartais viduryje, pavyzdžiui, jūs matote pramonės atstovus, kurie yra atsakingi už dokumentų parengimą, ilgalaikių strategijų rengimą ir pasiūlymų teikimą valdybai. Kita vertus, viskas susijęs su finansavimo, su projektų finansavimo yra viešojo sektoriaus valdybos kompetencijoje. Ir paprastai viskas vyksta sklandžiai kaip tai numatyta ir mūsų darbo programuose. Iš tikrųjų, artemis iš pradžių buvo valdoma komisijos, nes tai numatė ir 16 atitinkamo reglamento straipsnis e, buvo numatyta, kad e, šią bendrąją įmonę valdys ir e, vykdomasis direktorius. praėjusių metų rugsėjo pirmą dieną aš pradėjau eiti pareigas vykdomojo direktoriaus. Ir, kaip jau sakiau, kurį laiką aš dirbau pramonės atstovų pusėje ir mūsų e, pramonės atstovų valdyba buvo nedidelė, mūsų komanda sudarė 10-12 žmonių. O dabar šioje valdyboje dirba dešimt žmonių. Ir jei, pavyzdžiui, palyginsi sekretariato atstovų skaičių mūsų įmonėje ir komisijoje, tai ta proporcija bus e, labai išsiskirianti. Taigi, galbūt būtų galima sakyti, kad įmonė Artemis galėtų būti ir maža komisija, jo labiau, kad ji turi užtikrinti šias funkcijas. E, mes turime duomenų apsaugos pareigūną, reikalingas vietos informacijos saugumo pareigūnas, reikalingas vietos saugumo pareigūnas, taip pat nepriklausomas profilio valdytojas. Taip pat mes turime naudoti ABAC sistemą, Tai yra galima pasirinkti ją naudoti ar ne. Ir mes pasirinkome, mm, kad nenaudosime ABAC sistemos, tačiau yra daug pasisakančių už šio sistemą sistemos naudojimą. Taip pat reikalingi iniciatyvos teikiantys agentai, vertinantys agentai, galiojimus teikiantys pareigūnai bei vidaus kontrolės koordinatoriai. Nuo e, spalio mėnesio mūsų įmonė tapo nepriklausoma įmonė, tačiau ar tai jau viskas? Tikriausia ne. Aš e, esu nekartą susitikęs su daugeliu žmonių ir daug kartų buvo kalbama apie vidaus auditą. 80 procentų visos darbo jėgos yra paskiriama auditų atlikimams. Man reikalingas ir personalo komitetas, panašiai kaip ir komisijoje. Taigi, iš tikrųjų, mes e, tarsi es prašome nukopijuoti komisijos struktūrą. Mūsų yra tik dešimt, tačiau mes turime um, tarsi atspindėti keletą kartų sumažintą komisijos sandarą mano informacinių technologijų e, vadybininkas yra atsakingas ir už veiklos e, kūrimą. Aš neturiu atskiro informacinių technologijų e, vadybininko. Be to reikalingas ir labai griežtas taikymo procedūrų vertinimas. Kalbant apie sistemą mes e, nutarėme atidaryti dvi sąskaitas. Į vieną e, teka pramonės asociacijų lėšas, o į kitą komisijos teikiamos lėšas. Tačiau mes turime tik tai vieną buhalterį. Ir tą dieną, kai gauname pavedimą iš banko, iš vienos sąskaitos į kitą, galbūt būtų galima protinga turėti vieną sąskaitą. Generalinis atitinkamas direktoratas vieną kartą net užblokavo mūsų sąskaitą. Ir man reikėjo dviejų dienų, kad aš e, užtikrinčiau, jog tas pinigų pavedimas iš komisijos tikrai būtų įvykdytas. Uh, Taigi žmonės e, kartais labiau vertina patį procesą nei mūsų veiklos turinį. Priešingai nei mano kolegos čia, Aš e, vieną dieną turėsiu vėlgi sugrįžti čia į Europos parlamentą, nes tai jūs turėsite tvirtinti mūsų įmonės biudžeto įvykdymą. Ką aš norėjau pasakyti, yra labai svarbi žinia. Mes kalbame apie finansų reglamento pakeitimą. Tai yra labai svarbi tema. Yra ir darbuotojų reglamentas, kuris taip pat yra labai svarbus. Tačiau mes stringame ties kai kuriomis problemomis. Taip pat yra numatytos ir įgyvendinimo taisyklės ir daugelis e, žmonių iš e, šios aplinkos um, įgyvendinimo taisyklės daro dar labiau sudėtingas. Um, įgyvendinimo taisyklės turėtų nurodyti, kaip turėtų būti e, taikomas finansinis ir personalo reglamentas. Tačiau patys žmonės įgyvendinimo taisyklės dažnai traktuoja dar sudėtingiau. Taigi mano įspėjimas būtų gerai, keiskime finansinį reglamentą, jei to reikia, tačiau pabandykime įtikinti žmonės, kad jie e, parengtų paprastas įgyvendinimo taisyklės. Tokiu būdu ir mūsų bendroji kultūra pasikeis. Mūsų tinklalapyje taip pat yra pateiktas šerpa pranešimas. Jame bandoma išanalizuoti, kokiu e, veiksmu buvo imtasi įgyvendinant bendrasias technologijų iniciatyvas. Taip pat yra pateiktos ir labai vertingos rekomendacijos ateities bendros technologijų iniciatyvos e, kūrimui. Aš čia išskyriau dvi rekomendacijas. Pirmiausia, mm, pirmosios rekomendacijos pirma dalis. Taip, mm, įgyvendinant bendrasias technologijų iniciatyvas, mm, mes turime nepamiršti finansinio reglamento, tačiau finansinis reglamentas turėtų būti iš esmės pakeistas. Reikia padaryti daug pakeitimų, kad atitinkamiems e, projektų koordinatoriams būtų suteikta daugiau laisvės. Kita svarbi rekomendacija tai yra ataskaitų teikimo reikalavimų supaprastinimas. Reikia laikytis proporcingumo principo. Ir jei jūsų organizacija sudaro 10, 12, 13 žmonių, tai kodėl reikėtų tokiai įmoniai taikyti tas pačias taisyklės, kurios yra taikomos dideliai 2000 e, darbuotojų turinčiai įmoniai. Taigi, mano žinia yra. Um, numatyta nauja priemonė - bendros technologijų iniciatyvos ir įmonės Artemis ar ENIAC atveju e, šios priemonės yra ypač veiksmingos. Vienas komisijos e, išleistas euras, kurį aš panaudoju, tai yra sunaudojamas 7 procentams mano projektų. Tai yra labai svarbu. Noriu pabrėžti, kad labai svarbu, kad komisija duotų tą vieną eurą mums, todėl kad mes iš to vieno euro padarome šešis ar net septynis eurus, o kartais ir aštuonis eurus. Tai reiškia, kad tyrimų projektų bendrasis biudžetas išauga 6-7 kartus, jis tarsi padidėja. Todėl um, noriu pabrėžti, kad komisija turėtų stengti supaprastinti finansinį reglamentą, kad ir mūsų gyvenimas supaprastėtų. Ačiū. Labai ačiū, ponė Šulci. Dabar pakviesime daktarą Patrys Berkalt. Jis yra Technopolis grupės vykdomasis direktorius ir kalbės apie mokslinio tyrimų politikos bei programų vertinimą. Jums taip pat skiriama 15 minučių pasisakymą. Mr. Chairman, members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ačiū už kvietimą. Mane pakvietė pakalbėti apie bendrosios programos įvertinimą tyrimų, ver, iš tyrimų vertinimo perspektyvos. Taigi aš nesigilinsiu dabar į finansinį reglamentą, jos paprastinimo klausimus, veikiau kalbėsiu apie tai, ko iš tikrųjų reikia, norint nustatyti, ar finansavimas skiriamas moksliniam tyrimam yra veiksmingas ir efektyvus. Galbūt reikėtų trumpai apžvelgti, e, kodėl aš buvau deleguota pasisakyti. Mes esame nepriklausomi vertintojai dėl daugelio Europos e, finansuojamų mokslinio tyrimų programų. Mums jau teko vertinti 5, 6, 7 mokslinio tyrimų programas, mes e, bendradarbiavome su auditorių rūmais, e, mes padėjome jiems parengti specialią ataskaitą įvertinant komisijos vykdomą mokslinio tyrimų finansavimą. Mums e, teko taip pat daug vertinti, kaip bendrusios programos įtakoja procesus valstybėse narėse. Man teko būti taip pat ir taryboje, kuris sprendė supaprastinimo klausimus. Taigi mes kalbame, e, žvelgdami į bendrą programą, iš tokios perspektyvos, kokius rezultatus jinai davė, o ne vertiname ją, sakykime, paramos gavėjų akimis. Na, visi čia savo, kad mūsų sritis yra ypatingos, unikalios, o mums reikia skirtinių priemonių. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad moksliniai tyrimai iš ties yra tas sritis, kurios veiksmingumo tiesiogiai vertinti beveik neįmanoma. Todėl ir noriu pakalbėti apie tai, ko mums ateity gali prireikti, norint tai nustatyti ir kaip finansinio tipo auditas apskaitai telpa bendrame paveiksle. Iš tikrųjų, moksliniai tyrimai yra unikalūs, todėl kad jau iš principo savo, pagal savo pobūdį e, tai yra rizikinga veikla, jūs niekada nežinote, kokiu rezultatu sulauksite pradėdami mokslinį tyrimą. Jeigu jūs reikalausite, kad e, bendrosios programos dalyviai mažintų šią riziką iki e, kažkokiu tai pareiškimu, kurie įteikti į projekto paraišką, įtraukti į projekto paraišką, tai iš tikrųjų E, viskas bus labai e, supaprasinta ir apribuota. Mes norime iš tikrųjų, kad nebūtų e, eliminuojami rizikingi tyrimai, kurie kaip tik tai gali ateityje duoti kažkokį tai naują technologijų proveržį. Kita vertus, kyla klausimas, kaip įvertinti tokių tyrimų efektyvumą, kadangi nėra tiesioginės tiesinės sąsajos tarp mokesčių mokėtojų, tarkim, Europoje investuotų lėšų eurų, kurie skiriami moksliniam tyrimam ir rezultatų. E, procese yra labai daug nežinomų veiksnių. Ir kai kurie postumiai inovacijoms e, kyla iš visuomenės poreikių arba iš pramonės iniciatyvų. Neįmanoma įvertinti veiksmingumo vien tik tai pagal tai, kiek lėšų buvo investuota iš pat pradžių procesą. Taip pat, jeigu analizuosite problemas, e, galima pasakyti, kad jūs finansuojate šimtą projektų ir paprastai paaiškėja, kad tik nedaug projektų galų galia būna iš tikrųjų sėkmingi ir jie padaro didžiulę įtaką. Kita vertus, e, taip pat paprastai būna tam tikras skaičius projektų, kurie e, neduoda to poveikio, kurį jūs tikėtės. Taigi, kaip mokesčių mokėtas, kaip finansuotis, jūs e, vargu ar galite prognozuoti, koks bus rezultatas. Yra daug metodinių aspektų, į kuriuos aš nenoriu čia gilintis. Uh, Vienas svarbus dalykas yra tai, kad yra tam tikras vėlavimas šiame procese. Jeigu jūs investuojate šiandieną, tai rezultatai paaiškės galbūt po penkių ar dešimties metų. Mums teko iš tikrųjų matyti tokių mm, pagal bendrą programą finansuotų projektų, kur pramonė investavo, pavyzdžiui, 80-metyje ir rezultatai pradėjo reikštis tik tai po 15 ar po 10 metų. Taip pat pamirštame kartais, kad e, mokslinius tyrimus ir jų finansavimą dažnai veikia visuomenė vyksnis procesai, politiniai procesai. Gal galia ne tik tai pramonė naudojasi šio finansavimo. Jeigu išsiaiškinsite, jeigu pažvelgsite, tai yra kokie dalykai iškyla, tarkim, vartotojų apsaugos, sveikatos saugos, maisto saugos reikalavimų srityje. E, tai daugelis projektų iš tikrųjų daro įtaką tiesiog eigoj ir mes į tai taip pat turime atsižvelgti, kada tikimės tam tikrų rezultatų. Jeigu mėginsime įvertinti bendrasis programas valstybių narių ar europinėme ligmenyje, taip pat turime pripažinti, kad E, bendrosios programos negalima izoliuoti nuo tam tikro konteksto. E, negalima sakyti, kad gausime aišku konkretų rezultatą iš karto, kadangi na, tai yra faktiškai mozaikos dalis. E, šios programos veiksmingumas ir sėkmė priklauso nuo kitos veiklos, kuri nėra tiesiogiai susijusi, tačiau tai yra, pavyzdžiui, tyrimai, kuriuos nepriklausomai vykdo universitetai arba bendrovės. Ir šių procesų rezultatai daro įtaką visam organizaciniam mechanizmui, visai struktūrai, o ne vienam atskiram projektui. Dar tai vienas dalykas, kai kalbame apie tyrimus, vėlgi jūs turite pripažinti, kad projektai yra rizikingi ir galimi nesėkmės atvejai. Tačiau nesėkmė taip, nėra pinigų praradimas. Kartais nesėkmė yra labai svarbi, nes tie projektai, kurie žlugo, kartais yra labai, labai svarbus pramoniai, mokslininkams, kad jie nustatytų, kur nereikia investuoti. Tai yra tokie nesėkmės atvejai taip pat formuoja tam tikras kryptis, kur toliau reikėtų sukti, kur toliau reikėtų eiti. Tad šita rizika, na, praktiškai yra įgimta mokslinio tyrimų savybė. Ir kaip viešasis finansuotojas tiesiog neturėtumėte tikėtis, kad kiekvienas projektas turės didžiulį ekonominį poveikį ar pakeis kažką tai radikaliai įdėtas euras nebūtinai kiekvienam projekte duoda gražą. Ir kartais labai svarbu yra nustatyti, kad kažkurie mechanizmai neveikia, kažkokie tai dalykai nepasiteisina ir reikia ieškoti naujų kelių. Taip pat e, esama kitų e, veiksnių, tokių kaip e, žmonių mobilumas, keitimasis patirtimi, keitimasis metodais ir kultūra Europoje. Ir daugeliu atveju Mes e, turėjome pripažinti, kad e, paramos gavėjams e, šitą augantį administracinį naštą tampa kliūtimi dalyvauti bendroje programoje. Kaip ne vienas prieš tai kalbėjęs jau minėjo, komisija susiduria su patikimumo problema. Jau nebe tik erzina tie reglamentavimai ir taisyklės, tačiau apskaitai dinksta pasitikėjimas komisija kaip finansuotojų. Uh, Ir reikėtų taip pat e, pripažinti, kad tam tikra dalis organizacijų, ypatingai smulkios organizacijos, taip pat maršrutinės įmonės, kartais tiesiog na, prarado bet kokį sudomėjimą dalyvauti šiuose programuose. Apie tai irgi buvo užsiminta, anksčiau kalbėsiu. Taigi supaprastinimas būtų be galo svarbus veiksnys, kadangi jis pagerintų veiksmingumą ir efektyvumą. Jūs galite e, pasirinkti tam tikras paramos gavėjų grupės ir e, Be abejo, galima sakyti, kad pavyzdžiui, mažos nes įmonės e, atkrinta, nebe dalyvauja. Taip pat e, dalis universitetų atsisako koordinatorių vaidmens tokioje programoje ir jūs prarandate šios dalyvius. Pastangų kiekis, e, kuris, e, kurio reikalaujame administravimui, projektuose, dėl atskaitos, dėl, dėl e, kai kurių kitų e, dalykų. Vis auga, šitą naštą vis sunkėja. Ir be abejo, jeigu jūs e, šią naštą sumažintumėte, tai liktų daug daugiau galimybių vykdyti tiesiogiai tyrimus, tyriamąją veiklą. Labai daugelį organizacijų iš tikrųjų yra sunku sutaikyti su tuo, kad sėkmės procentas yra labai žemas. Tai yra, jūs investuojate daug jėgų, daug darbo, daug laiko rengdami paraiškas, tai yra didžiulis darbas ir po to nieko iš to negaunate. Tai galbūt vertėtų iš tikrųjų perėti prie dviejų pakopų vertinimo proceso, kad iš pradžių pateikiama paprasta paraiška, kurią nereikia investuoti daug jėgų ir laiko. Ir po to praėjus pirminę atranką jau galima dalyvauti rengiant geresnę paraišką. E, buvo taip pat užsiminta, kad e, skiriasi taisyklės ir jų interpretavimas, reikėtų daugiau nuseklumo šiam procese, yra daug skirtingų taisyklių. Ir jūs turbūt e, girdėjote, kad finansiniai reikalavimai na, yra be nedidžiausia problema. Apie tai vėlgi buvo daug kalbėta ankstesnėse diskusijose, taigi nesiginsiu per daug. Uh, Tačiau susidaro įspūdis, kad e, taisyklės sukurtos daugiau viešiesiam pirkimam, kažkokiam bendrai primtom sistemam, pavyzdžiui, langų valymo įrangai ir panašiai, ir visiškai šiame mechanizme nepritaikyta moksliniams tyrimams ir jų poreikiams. Šiandieną jau poras iki girdėjome tokias pastabas ir Girdėjome taip pat, kad mokslo bendruomenė ragina pasitikėti jais, siūlo tiesiog patikėti jiems lėšas, o jie jau ras, kaip jas gerai panaudoti. Na ir mes suprantame, kad yra tam tikras nepasitikėjimo ir atskaitomybės, na, tam tikra kolizija tarp šių dalykų. Mes manome, kad Na, viena vertus esama sukurtų gerų priemonių užtikrinti atskaitimį, bet tačiau dabartinė stebėseno sistema, priežiūros sistema e, pažeidė pusiausvyrą. Iš tikrųjų viskas daugiausiai buvo nukreipta į administravimą, į finansavimo kontrolę ir vengiama mokslinės ar technologinės rizikos, nes jeigu projektas e, neduoda rezultatų, jeigu jis nepavyksta, tai e, suvokiama kaip nesėkmė dalyvavusių organizacijų. E, ir ta priežiūra vėlgi vis daugiau orientuota į tai, kaip pinigai leidžiame, o ne kokie rezultatai iš to gauname. Esame dviejų sistemų, kaip įvertinti rezultatus. Komisija turi gerų stebėsnų sistemų, kuri leidžia įvertinti, ar turinys iš tikrųjų yra geros kokybės, ar pažadai, kurie buvo pateikti e, rengiant paraišką, iš tikrųjų yra įvykdyti. Tačiau šią sistemą būtų galima naudoti kur kas efektyviau. Ir vėlgi čia kyla tas klausimas dėl tinkamas pusiausvėros tarp e, turinio audito ir finansų audito. Projektų peržiūra, kurią e, e, turėtų vykdyti ekspertai, jau yra numatyta, sistema yra sukurta. Klausimas yra, ar nereikėtų kontrolės orientuotos į rezultatus, o ne vien tik tai analizuoti kokios lėšos yra įdėtos ir kaip tie pinigai panaudoti. Aš manau, kad iš tikrųjų būtų didžiulis žingsnis į priekį, jeigu stebėsna daugiau būtų orientuota į turinį ir mažiau į buhalteriją, sakykime, tokį apčiuopiamų išlaidams išreiškiamų rezultatų e, apskaitą mes turėtume kalbėti apie galutinį rezultatą ir be abejo tam reikia žinoti iš pradžių, kokiu rezultatu yra tikimasi jeigu projektai yra šita, kad mes tikimės tokio tokio rezultato ir e, gale tų rezultato nėra gaunama, tai be abejo. Projektas yra problemiškas. Tačiau labai dažnai uh, E, kada negalima pateikti tokio apčiopimo rezultatų, tai e, pats projekto vykdytojai mėgina apsiriboti kažkokiais aiškiai suskaičiuojamais e, objektais, pavyzdžiui, straipsnių kiekis paskelbtų, kažkokiu tai leidinių kiekis ir panašiai ir panašiai. Tie kiekybiškai įvertinami dalykai dėja ne visada priartinamus prie tikrų mokslinio problemos sprendimo, mokslinio rezultatų. Bet kokia stebėsina sistema be abejo turi e, primti domen tam tikrą riziką ir taip pat turi atsižvelgti tai, kad technologijose, ekonominėme kontekste situacija nuolatos kinta. Ir pasikeitus vienam dalykui e, reikia pakoreguoti ir kažkokį tai mokslinio tyrimų projektą, kuris susijęs su, su, su, su tais pokyčiais. Jau yra e, sukurta vėlgi vidurio laikotarpio peržiūros sistema, tarpinės ataskaitos. E, Taigi nekalbam apie kažkokias visiškas naujoves, tiesiog reikėtų veiksmingiau, geriau panaudoti egzistuojančią sistemą. Ir mano paskutinė pastaba būtų ta, kad dabartinė vertinimo sistema galėtų iš tikrųjų daug geriau padėti gyveninti bendrasis programas, tiesiog reikia rasti tinkamą pusiausvę tarp finansų ir realių pasiekimų stebėsenos. E, tai yra, reikėtų įsigilinti, koks yra tyrimų turinys. Na ir tada komisija galėtų geriau panaudoti ir savo turimus išteklius. Komisija nėra nieko blogesnė už bet kurio valstybė narė komisija yra puikiai apsirūpinusi įvairiais vertinimo mechanizmais ir netgi geriau negu daugelis valstybių narių. Taigi čia tikrai nekalbam apie kažkokių naujovių sukūrimą. Mums tiesiog, kaip sakiau, reikia rasti tinkamą pusiausvyrą kuri būtų galbūt pagrįsta didesnių pasitikėjimų, kartu be abejo neapleidžiant ir, ir apskaitos reikalavimų. Tai tokios būtų mano apibendrinimai. Ačiū. Eh, Labai ačiū poniai Bekolt. O dabar mums yra skirta 40 minučių klausimams atsakymams. Ar kas nors norėtų pradėti? Ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Thank you, Mr. Chairman. Indeed, I didn't intend to start this complex discussion. However, the issues raised today Ir todėl natūralu, kad šiandieną komisijai buvo daug įsakyta priekaištų dėl pačios e, mokslinio tyrimų sistemos e, e, sudėtingumo įvertinimo ir daugelį kitų dalykų. Ir tikrai nenorėčiau pasikartoti, tačiau aš manau, kad buvo įsakyta keletas labai svarbių minčių. Ir viena iš jų, kad iš tikrųjų įgyvendinant šeštąją veiksmų programą, kalbant apie komisijos tam tikrus reikalavimus ir teisiklių keitimus, įvyko masinės vadybos sutrikimas. Tai iš tikrųjų rimti signalai ir aš turėjau susitikimą su savo šalies mokslininkais, Lietuvos mokslininkais jie taip pat e, panašius e, priekaištus ir nugastavimus taip pat iškelė. E, iš tikrųjų, turbūt mes turėtumėm perėti prie kito požiūrio. Ir šiandieną paskutinė pranešėja iš Olandijos kaip tik ir paminėjo, kad ir nenusisekė projektai arba tie projektai, kurie buvo pradėti vystyti, bet po to buvo nutraukti, yra taip pat didelė vertybė, kad daugelis įmonių, privačių, galbūt ir valstybinių įmonių turi tam tikrą informaciją, į kurias rytis neverta ateityje dėti savo vilčių ir investuoti. Visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, kad mes turime keisti požiūrį, kad mes turime neapsiriboti vien tik tai išlaidų įvertinimu, bet turime kalbėti apie turinį, nes mokslo tyrimoji sritis yra labai subtili, išskirtinė ir kuo giliau eini į mišką, tuo daugiau medžių ir matomai, kad šitas pasakytas principas, sakinys ateityje turėtų būti e, kertiniu. Tačiau yra ir tam tikrų šiandieną jau praktinių tokių minčių, dėl ko, aš manau, taip pat mes ateityje turėtumėme keisti savo politiką. Tai yra natūralu, kad e, šiandieną europinis infrastruktūros išdėstymas mokslo tyrimųjų darbų istoriškai taip susiklosti, kad yra e, daugiau koncentruotas senosiuose ES šalise ir didesnėse valstybėse. Ir todėl naujom ES e, šalim, jų mokslininkams dalyvauti šitos programose tampa vis sunkiau ir sunkiau. Todėl manau, kad mes taip pat, e, kalbant apie ateities politiką, turime keisti šitą požiūrį ir galbūt nustatyti e, lygesnės galimybės mokslininkam dalyvauti įvairiuose ir pradėtose ir naujose ES projektuose. Taip pat, e, kalbant apie e, tam tikras situacijas mokslinio tyrimo finansavimuose, labai dažnai nulėmė ne tik tai aukštas e, tyrimų lygis, bet ir subjektyvus dalykai. Iš kokios šalies yra pareiškėjas, kokioje šalyje bus vykdomi projektai ir daugelį kitų šiandieną įsisenėjusių problemų. E, Aš tikrai nenorėčiau kalbėti vien tik tai kritiškai, vis dėlto aš manau, kad ES po Lisabono sutarties turi savo labai aiškius susibrieštus tikslus ir ateityje likti inovatyvę mokslo tyrimuosiuose darbuose. Tačiau mano įsakyti tie galbūt tam tikri subtilūs priekaištai iš tikrųjų ateityje leistų pagerinti mokslo tyrimuosius darbus, mokslo tyrimos rytyje, nes kiekvienoje valstybėje mes turime tikrai gana nemažus pasiekimus iš savo praeities ir būtų labai gerai, kad tai būtų ateityje galimybė ne tik tai svertinti, bet jiem ir toliau dalyvauti tose programuose. Kalbant apie būsimą aštuntąją mokslinio tyrimo programą, manau, kad labai svarbu yra e, žinių regiono klausimo vystimas. Ši priemonė iš tikrųjų skatintų realią mokslo integraciją Tačiau e, dabartinė programoje yra tam numatyta 126 milijonai tik tais eurų. Manau, kad tai nėra, labai pakan, nėra pakankama, bet e, kalbant apie perspektyvą, tai būtų tikrai kertinis dalykas, leidžiantis visiems mokslininkams galbūt plačiau įsi, įsi, įsilieti į mokslo tyrimąją sritį ES mastu. Ačiū labai. Grazie. Grazie, do la parola adesso all'onorevole Audi. Ačiū ponai Balčyčiui. Ponas Audi. E, labai ačiū, ponė pirminkė, dėkoju už iniciatyvą organizuoti šios klausimus. Džiugu, kad buvo išklausyta vienos iš suinteresuotųjų grupių naudos gavėjų, tačiau kalbant apie mokslinės veiklos kainą, išlaidas, Reikia pasakyti, kad ITRE komitetas turėtų daugiau dėmesio skirti turiniui. Reikia suvokti, kad mums ES reikia mokslinių tyrimų, reikia orientuotis į tai, ko mūsų žmonėms reikia. Tačiau supraskime, kad vis dėlto lėšos skiriamos rezultatams pasiekti. Mes turime orientuotis į tai, kas aktualiausia mūsų komitetui. Vis dažniau ir dažniau matome, kad projektai tampa sudėtingesni, apimantis vis daugiau agentų, e, biurokratų, kuriame tarsi bizantiškos architektūros pastatą. ES tampa vis labiau nepatraukli Europos sektoriuje ir e, labai greitai dėrėsimės dėl būsimų finansinių perspektyvų ir šią prasme mums reikia daugiau bendruomeniško, daugiau bendruomenės poreikiais padiktuoto požiūrio. Nemanau, kad problemos yra tokios jau rimtos. Iš pranešimų išriškėjo keletas temų ir klausimų. Pavyzdžiui, susitarimas dėl subsidijavimo, leidžiantis orientuotis į fiksuotas išlaidas ir mokesčius. Kalbama ir apie tai, kad tokios fiksuotos sumos e, nebūt, nesiskirtų nuo susidariusios situacijos, aš manau, kad mes turime kai ką supaprastinti. baigdamas pasakysiu, kad turime būti praktiški. Kažkas kalbėjo apie tarp institucinio susitarimo poreikį. Tai turėtų būti institucija tarp komisijos, tarybos ir audito rūmų. Bet neleiskime auditorumams kištis į absoliučiai visus dalykus. ES turi funkcionuoti tinkamai ir tuo turi pasirūpinti auditorumai, jie yra nustatę 2 procentų paklaidos lygmenį ir nereikalaukime iš jų daugiau. A aš manau, kad čia mes nagrinėjame klausimus, kurie aktualūs naudos gavėjams, komisijai ir parlamentui. Ir štai šios trys grupės turi tarpusavyje susitarti. Pirmiausia, turime taisyti praeities klaidas. Negalime leisti, kad mūsų mokslinių tyrimų institucijos e, dirbtų, kai virš jų kabo damoklo kardas Mes turime numatyti efektyvę patikrinimo sistemą per išorinį ir vidaus auditą. Ir kartais juk išorės auditoriai randa kitokių problemų nei komisijos auditoriai. Tokiu būdu mes galbūt pataisysime praeities klaidas, o kalbant apie ateitį reikia veiksmingo finansinio reglamento, kuris galėtų padėti užtikrinti, jog moksliniai tyrimai jų institucijos padėtų eiti spavrasnimo keliu, kad ateitie išvengtume praeities klaidų. Ačiū. Labai ačiū, ponė Gresler. Iš ties e, mes e, nenorime diskutuoti labai plačiai. Turiu pasakyti, kad tyrimų situacija tikrai yra sudėtinga. Noriu atsiprašyti, aš greitai turėsiu išeiti į kitą posėdį, į posėdį, kuriame bus nagrinėjami išorės veiksmų tarnybos e, veikla ir funkcijos. Bet grįžtant prie temos, turiu pasakyti, kad su problemomis susidūrėme tiek uh, vertindami šeštąją tiek septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programas. Pirmiausia, ką norėčiau pasakyti komisijai. Parlamentas yra prieimęs ne vieną rezoliuciją Pirmiausia, aišku, ir rezoliucija skirta šeštosios bendrosios mokslinių tyrimų programos vertinimui. Noriu paprašyti, kad komisija atsižvelgtų į parlamento nuomonę. Manau, kad turėtume pasimokyti iš šios situacijos. Ir pirmasis dalykas, pirmoji pamoka, tai yra tai, kad mums reikia daugiau vieningumo. Ir aišku, reikia nepamiršti ir savo skirtumus. Na, kaip pavyzdį norėčiau pateikti terminologiją. Yra tiek daug e, projektų, kad kartais e, tampa neaišku, e, kas yra jų esmė. Kartais mes patys prarandame gebėjimą atpažinti, kokie projektai teikiami. Um, mane labai nuvylė tai, kad komisija nesureagavo į parlamento nuomonę. Yra atliktas ir tyrimas, kuris parodo, kad didžiausia problema yra ta, kad mes kuriame vis naujas taisyklės, jos dubliuojasi, kol galų gale mm, tarsi pasimetame ir nežinome, kurias taisyklės reikėtų taikyti. Prisiminkime pirmąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. Tada generalinis direktoratas pateikė taisyklės ir jų reikėjo laikytis. Aš nesuprantu, kodėl mes nesimokome iš savo klaidų ir nesuprantu, kodėl komisija yra tokia uždara. Mes diskutuojame apie tą vadinamąją toleruotinų klaidų riziką. Ir ši rizika yra tarsi atsakymas į visas problemas. Noriu jūs įspėti. Pirmiausia, reikėtų atidžiai panagrinėti taisyklės, kurių turėtume laikytis. Nereikėtų sakyti, kad e, laikydamiesi taisyklių mes vis dėlto darome tam tikras klaidas. Manau, kad diskusijos apie toleruotinų klaidų riziką turėtų baigtis tuo, kad viską turėtume um, nepalikti likimo valiai, turėtume siekti taisyklių supaprastinimo. O supaprastinimas reiškia, kad turėtume pripažinti skirtingą skirtingų valstybių narių apskaitos taisyklės. Ir man tikrai iškyla klausimas, aš nesuprantu, kodėl mes būtent šioje srityje susidurime su tokiamis problemomis. Um, ir Teisingumo teismas yra e, pateikę savo sprendimą dėl e, skirtingo apskaitos taisyklių taikymo skirtingose valstybėse narėse, taigi tikrai nesuprantu, kodėl mes šio konkrečio atveju vėl nesutarėme. Manau, reikėtų akcentuoti vienodą kontrolę visiems paraiškų teikėjams. Pavyzdžiui, žemės ūkio projektų tyrimuose um, yra kontroliuojami 5 procentai visų tyrimo programų, tačiau kitose sektoriuose tas skaičius yra kitoks. Manau, kad e, visose sektoriuose turėtume taikyti tas pačias taisyklės. Tyrėjams žemės ūkio srityje neturėtume daryti tam tikrų nuolaidų. Aš tikrai dirbsiu su visais, kurie sieks um, mokslinių tyrimų programų supaprastinimo. Manau, kad turėtume tikrai supaprastinti šias programas, ypač atsižvelgiant į tyrimus atliktus e, pagal šeštą ir septintąją mokslinių tyrimų programas. Ir manau, kad tik su paprastinė taisyklės pasieksime, kad mažas ir vidutinės įmonės intensyviau dalyvaus šiuose programuose. Daug kalbėjau, tačiau pirmiausia noriu, aišku, padėkoti už um, pristatytus pranešimus ir noriu paprašyti, kad e, mes siektume tikrojo taisyklių supaprastinimo. Kalbant apie biudžeto sudarimą, galbūt jau toje fazėje turėtume kai kurias taisyklės supaprastinti ir tos um, projektų teikimo taisyklės ir projektų teikimo kriterijai taip pat turėtų būti supaprastinti jau biudžeto sudarimo stadijoje. Aš tikrai tikiuosi, kad mes pasieksime, kad bus supaprastintos taisyklės ir laukiu visų mm, rekomendacijų. Grazie, prezidentė. Metar. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad surinkėte šios puikius klausimus. Iš tikrųjų, pranešiai labai aiškiai pateikė savo analizę ir pateikė taip pat pasiūlymų, kas ne visada atsitinka mūsų rengiamų viešųjų svarstymo metu. Taigi, aš esu tikra, kad kalbu ne vien savo vardu, bet taip pat ir kitų komiteto narių, e, kurie domėsi mokslinio sektorių, e, mokslinio sektorius e, veikla. E, Mes iš tikrųjų matome, kad yra daug gerų idėjų susijusių su technologijoms platformas ar panašiai, tačiau laikui bėgant matome, kad kai kurios iš šių idėjų nėra pilnai gyvendinamas. Ir tada jos tiesiog žlunga arba bent jau neduoda tų rezultatų, kurių mes tikėjomės. Ne vien todėl, kad tai buvo blogos idėjos, bet tiesiog mechanizmas gyvendyti šiom idėjom buvo sukurtas netinkamas. Vienas iš kalbėjusių šią progą užsiminė apie JTI. Mes kalbėjome apie 2004 metų technologijos platformas, mes kalbėjome su įvairiais dalyviais, e, analizavome strateginės vizijas, toliau periname prie JTI, tai yra jungtinių iniciatyvų, technologinių iniciatyvų. Ir, tiesąkant, 2009 metų spalio mėnesį e, šis sektorius įgyjo daugiau autonomijos. Tačiau vėlgi, apžvelkite, procesas prasidėjo 2004 metais, o realus instrumentas pasirodė tik tai 2009 metais, tai yra prireikė penkerių metų. Ir kai tas instrumentas pasirodė, tai iškilo klausimas, ar šitai JTI, Junktinės technologijos iniciatyvos, ar jos veikia, ar, ar ne, kadangi jeigu tas mechanizmas nepasiteisino, vėlgi reikia jo atsisakyti, kuo skubiau. Mane šitiek baugina idėja, kad e, jo tai e, organizacinė struktūra, kur iš esmės na, savo esmė tai yra tiesiog bendrovės. Ir iš esmės jos yra verčiamos dubliuoti komisijos struktūrą, taikant tas pačias taisyklės, tas, pačias, tas pačius reikalavimus personalui, tas pačius reikalavimus auditui. Mes tarsi kūrime mažutėlis komisijos kopijas. Ir gal komisijoje šis mechanizmas gerai veikia, tačiau kalbant apie naujas iniciatyvas, be abejo, šie mechanizmai nepasiteisina. Mes nežinome, kaip vyksta darbuotojo atranka, ar viskas gerai. Jeigu šis mechanizmas veikia, jeigu organizacijos daro savo darbą, tai viskas yra gerai, tačiau vargu ar mes turėtumėm reikalauti, kad e, savo veiklą e, šios organizacijos modeliuotų pagal komisijos, tai didžiulės viešosios institucijos darbą, kadangi mes tiesiog e, smaugiame tokias organizacijas. Ir daug įvairių e, gerų idėjų, kaip išvalyti aplinką, kaip sukurti įvairius medikamentus ir panašiai. Tačiau mes turime galbūt kartais nuo analizės pereiti prie konkrečių sprendimų. Ir Gal galia paskutinis aspektas - supaprastinimas, kažkas užsiminė apie idėją, kad e, nuo klausimo iškelimo e, per visas biurokratinės procedūras, auditą ir taip toliau, iš tikrųjų užtrunka labai ilgai. Ir jeigu viskas yra labai sudėtinga, tai e, universitetai, mokslinės institucijos, e, verslininkai, įvairios kitos organizacijos kelia klausimą, kodėl e, taip sudėtinga yra keltos mokslinius klausimus, mokslinės problemas, e, kodėl procesas yra tiek sudėtingas, jeigu apskritai galimybė gauti finansavimą, galimybė patekti į visą šitą mechanizmą yra labai nedidelė. Taigi mes turėtumėm turbūt keisti procedūras ir pritaikyti jas padarytos procedūros visiems prieinamams ir labai nesudėtingomis. E, mes pagėdavome aiškumą, mes pagėdavome, kad procesas būtų na, pakankamai gerai suplanuotas, bet kita vertus, kad jisai būtų realiai gyvendinamas. Todėl komisija turbūt turėtų peržiūrėti savo mechanizmą, kaip nereaguoja į vairius prašymus teikti paramą arba finansavimą. Na ir manau, kad neturėtumėm kurti vien tik tai tokių mechanizmų, kurie geri pagal kaštų ir naudos analizę. Mes dabar analizuojame e, šeštąją bendrąją mokslinio tyrimų programą ir manome, kad iš tikrųjų reikėtų įvertinti jo sėkmę, būtent įvertinant sąnaudas ir kokią naudą tai davė. Vertinimas, pakartotinis vertinimas e, visą tai leidžia tik tai tarpti visai armijai auditorių ir buhalterių, o realios naudos turbūt neduoda. Taigi man tikrai daug labiau patiktų, jeigu švengtumėm e, šių e, glumenančių e, sudėtingų subtilybių. Ačiū. Toliau, ponia Alansanden. Dėkoju. Norėčiau padėkoti už e, idėją surenkti šios viešusius svarstymus, kadangi iš tikrųjų mes irgi daliname atsakomybę už visą šį mechanizmą. Daug e, pranešėjų atstovavo struktūroms, organizacijoms, kurios leidėjams įgyti patirties nacionaliniu ar tarptautiniu mastu. Taigi, norėčiau užduoti klausimą ir lauksiu labai nuoširdaus sakymo. Su kokiam problemom jūs susidūrėte? Ir ar tos problemos e, kyla tik tai europinėme ligmenyje, ar tai, e, kad e, kažkokia tai programa, pažiūrėjau, mokslinio finansavimo programa yra europinė, įneša tą papildomą komplikaciją, papildomą sudėtingumo lygmenį. Man teko kalbėti su Euratomo atstovais, Ir jie taip pat užsiminė, kad esama problemų, nes e, jie susiduria su trim e, teisės aktų lygmenimis. Kita vertus, man asmeniškai netrodo, kad e, viskas taip sudėtinga, nes yra nacionalinis lygmo, yra vietinis lygmo, kur taip pat įvairaus lygio teisės aktai taikomi vienu metu. Kita vertus, man užkliuvo Technopolio atstovų mintis kai kalbame apie abstrakčias idėjas, ne konkrečias idėjas, tokias kaip Technopolis, tai e, Europiniai standartai ir Europos teisės aktai e, yra visai tinkami, e, juos galima pritaikyti pagal paskirtį. Ir vėlgi norėčiau, kad mūsų pranešėjai paliestų ir šią temą. Na ir taip pat pritariu poniai toje E, kai ne iš tikrųjų ragina dalyvauti, nes mes matome, kad universitetai liktai būtų linkę dalyvauti šiame procese, tačiau procedūrų sudėtingumas juos atbaido. Taigi mes turėtumėm skatinti universitetus ir galbūt kitas interesuotas šalis aktyviau dalyvauti programoje. Tai turėtų būti irgi vienas iš e, svarbesnių mūsų veiklos aspektų. Ačiū, ponė Riela Maturela. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti mūsų prelegentams už labai aiškiai išdėstytas mintis ir problemų aprašą. Visų pirma, aišku, pirmininkė, dėkui Jums už tai, kad organizavote šiuos klausimus. Nekartosiu to, ką jau pasakė kolegos, pritariu toms abejonėms, kurios buvo išsakytos, jos mums visiškai žinomos. Suprantama, jog supaprastinimas yra tas tikslas, kurio siekia mokslinė bendruomenė Ispanija, kaip ES pirmininkaujančioji valstybė, šį tikslą išsikėlė prioritetu. Ir džiugu, kad mums buvo jau pristatytos tokios iniciatyvos. Buvo kalbėta apie dalyvavimo projektuose, taisyklių pakeitimus, finansinių reikalavimų supaprastinimą ir visa tai jau turi atsispindėti aštuntojoje bendrojoje programoje septintoji jau įsibėgėjusi, taigi būtų sunku per kažką tai keisti, tačiau vis dėlto reikėtų orientuotis į ateitį. Buvo minėtos problemos, kurias galime spręsti jau dabar, jos yra susijusios su reguliavimo aplinka. Dėrybos dėl kai kurių FP7 veiklų dar vyksta. Taigi komisija galėtų pasistengti ir pabandyti e, suvienodinti interpretavimo galimybės, e, atsisakyti kai kurių eksantę patikrinimų, kad ne viskas būtų nukelta ateičiai. E, Kitas e, aptarimų ir korekcijų reikalaujantis klausimas yra toleruotina rizikos riba. Manau, kad visa tai palengvintų e, bendrojo programoje dalyvaujančių asmenų darbą. Ir dar vienas ypatingai svarbus aspektas, kurį kolegos minėjo, yra besiskiriantys interpretavimai. Skiriasi nacionalinio ir bendrijos audito supratimas. Aš pati esu mačiusi ženklių skirtumų, dėl kurių atsirado rimtų problemų įgyvendinant mokslinius tyrimus. Man tikrai labai rūpi komisijos nuomonė dėl šių netitikimų. Galbūt nereikia net laukti aštuntosios bendrosios programos, reikia pradėti tobulinti situaciją jau dabar. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Audy, labai trumpai. Labai labai trumpai kadangi nekalbėsiu antroje dalyje, noriu pasakyti, kad kitas svarbus klausimas ir problema yra sukčiavimas. Ačiū. Ačiū. Kas norėtų iš ekspertų atsakyti į užduotus parlamentarų klausimus? Prašom, užduota įvairiausių klausimų, taigi ekspertai atsakykite. Norėčiau pirmiausia atsakyti į klausimą, ar iššūkiai ir problemos yra tik Europos lygmenių ar ir nacionalinių. Dabartinis Audis projektas leido surinkti įvairių įrodymų iš įvairių institucijų, kurių pagrindų padarėme išvadą, kad ir pačiose valstybėse esama problemų dėl finansavimo, tačiau bendras vaizdas susidaręs įvertinus tarpinius rezultatus yra toks. Atrodo, kad daugeliu nacionalinių tyrimų struktūrų, universitetų, jų nacionalinės sistemos atrodo sudėtingesnės nei bendrijos sistemos. Be kita ko, pačiose institucijose atsiranda įvairių politikos krypčių. Ir valdymo prasme akademikai yra skatinami pirmiausia naudotis nacionalinėmis finansavimo programomis, o ne bendrijos, kas mus neramina. Ypač, kai pateikiamos tokios neobjektyvios rekomendacijos. Dėl šių priežasčių europinis finansavimas ir negali pasiekti užsibrieštų rezultatų. Mes turime didinti dalyvav, institucijų dalyvavimą Europos finansavimo sistemose. Jau dabar aišku, kad visuomet bus paraiškų gauti finansavimą iš europinių programų. Tačiau klausimas, ar netmetame geriausių, ar geriausieji pateikia prašymus finansavimui gauti. Taigi nepasakyčiau, kad europinis finansavimas yra daug sudėtingesnis nei nacionaliniai mechanizmai. Čia reikia pasinaudoti ir kitų valstybių patirtimi, pavyzdžiui, kaip JAV ar Australija finansuoja mokslinius tyrimus. Šiuo metu Australija vykdo reformas, bandydama išsiaiškinti, kaip galima geriausiai finansuoti mokslinius tyrimus, kaip galima gauti didžiausios naudos. Aš siūlyčiau nepamiršti pasaulinio konteksto, kad Europa neprarastų savo konkurencinių privalumų dėl vidinių klausimų. Dėkoju. Ačiū. Ar daugiau ekspertų norėtų atsakyti, prašom? Uh, Aš norėčiau atsakyti į pastabas, kurias pateikė Italijos parlamento narys dėl bendrųjų technologijų iniciatyvų. Taip, ši koncepcija prasidėjo dar 2004 metais ir mums prireikė um, penkių metų, kad šios iniciatyvos veiktų. Ir jos veikia, tai yra tikrai labai nuostabu, yra kuriami nuostabus Ferrari E, varikliai, tačiau mūsų tanklaviai kartais yra ir nepilni. Valstybės narės norėtų galbūt didesnės paramos, tačiau vis dėlto šios iniciatyvos veikia. Sulaukiame daug paraiškų. Norėčiau pastebėti štai ką. Dėl e, išlaidų auditavimo. Tokios bendrosios įmonės kaip Artemis e, veikia remiantis e, valstybių narių pasitikėjimu. Jų veikla yra paremta avansiniais mokėjimais. Tokiu būdu 16,7 pro, procentų visų išlaidų yra padengiamos iš anksto. Čia labai svarbus yra vietos auditas. Jei kalbame apie projektus, kurie yra nefinansuojami iš valstybių narių, arba jei kalbame apie projektus e, tose valstybėse, kurios nėra artemis narės, tai joms yra sudėtingiau, bet aišku, visokių išimčių pasitaiko. Ačiū labai. Žodis kitam ekspertui. Question, um... Ačiū labai, atsakysiu į klausimą, ar tos pastebėtos problemos yra bendrijos problemos ar daugiau e, nacionalinio regioninio lygmens problemos. Prisiminkime e, tyrimų programų finansavimą. Dažniausiai tyrimų programos didžiaja dalimi finansuojamos iš valstybių narių dotacijų. Uh, yra e, nustatytos e, atskaitos taisyklės, e, kurių reikia laikytis. Turiu pasakyti, kad tokių programų yra labai daug ir labai sudėtinga būtų administruojant įvairias programas remtis viena apskaitos sistema. Pone Greslė tikėjosi tokio atsakymo ir aš jį ir pateiksiu, kad galbūt turėtume pripažinti, kad valstybės narės taiko savo nacionalinės sistemas, tokias, kurios jau yra e, pasiteisinusios ir manau, kad galėtume pripažinti tų sistemų naudojimą ir siekiant bendrų bendrijos tikslų. Keletas žmonių paminėjo finansinį reglamentą kaip e, vieną svarbiausių problemų nesutinku. Komisija pradėjo konsultavimuose procedūrą dėl finansinio reglam, reglamento keitimo ir įgyvendinimo taisyklių. Būkime nuo širdus. E, daugelis e, dalykų, kurie buvo nustatyti, yra tikrai gazdinantis, e, nes didžioji problema yra taisyklių interpretavimas. Na, neturėtume grįžti prie to, kas e, aprašoma, e, kas yra bloga, kaip institucijos turėtų taikyti įvairias e, taisyklės. Manau, kad turėtume būti labiau realistiški taikydami šias įgyvendinimo taisyklę. Labai ačiū. Prašom toliau. Labai trumpai dėl Ispanijos parlamentaro klausimo. Ar mes turėtumėm kiek sistemingiau žiūrėti tai, kaip mes vertiname bendrusios programos projektus. Aš manau, kad dabar mes labai daug dėmesio skiriame tam, ar pinigai leidžiami teisingai. Tuo tarpu tikras iššūkis Europai būtų, arba tikras uždavinys būtų išsiaiškinti, ar mes tikrai darome tai, ką reikia, ar mes pinigus leidžiame tokiais būdais, kad akademinė bendruomenė taptų novatoriškesnė, kad negalėtų padėti pramoniai tapti konkurencingesnė, kad galėtų padėti visuomeniai spręsti socialinės problemas. Tai reiškia, kad dabartinės vertinimo priemonės yra orientuotas ir, ir, ir šios klausimus, tačiau geriau panaudoti šias priemonės, rimčiau pažvelgti, ar iš tikrųjų pasiekime galtiniai tikslai. Uh, būtų, matyt, pagrindinis uždavinys ir tam turėtumėm skirti daugiau dėmesio negu vien tik tai klausimui, ar mes teisingai panaudojame lėšas. Ačiū. Dabar galime pereiti prie antrosios dalies. Ir ši dalis vadinasi, naujusios perspektyvos siekiant sukurti e, pagerintą valdymo bei kontrolės struktūrą. Taigi aš dabar suteiksiu pirmkačios Ispanijos atstoviai, e, Milagros Kandelą, kuri Ispanijos nutinė atstovybė yra atsakinga būtent už mokslinio tyrimų sektorių. Prašom. che avrà 15 minuti per il suo intervento. Grazie. Jums taip pat skiriame 15 minučių. Visiems labą dieną. Ir labai dėkoju, pat pirmininkė, kad pakvietėte mane sudalyvauti šiuose viešuose klausimuose. E, pirmininkaujant Ispanija vertina jos kaip dar vieną pozityvų elementą diskusijose, mąstymuose, svarstymuose dėl to, kaip reikėtų pagerinti dalyvavimą mokslinio tyrimų, inovacijų programuose, kurios e, remia ES. Visų pirma, norėčiau informuoti gerbiamus parlamento narius, kad pirmininkaujant Ispanijai supaprastinimo ir dalyvavimo išplėtimo klausimą E, tiek mokslinėse programuose, tiek ir plačiau, bendrai bet kokiuose mokslo tyrimų programuose, e, kaip vieną iš savo prioritetų. Kadangi komisija mums e, pranešė, jog 2020 m. pavasarį neketinė paskelbti komunikatą ir tai mus paskatino bendradarbiauti su komisija bei kitomis institucijomis tam, kad uh, galėtumėm prisidėti prie šio siekio supaprastinti procedūras ir apie tai kalbėjo, to pageidavo praktiškai visi mokslinės programos dalyviai. Taigi Ispanija siekia, kad diskusija įsibėgėtų, tą progą mes Vasario pabaigoje šiais metais e, organizavome teminį seminarą ir tiesą sakant, šios dienos e, pranešėjai taip pat, daugelis šios dienos pranešėjai taip pat dalyvavo tame renginyje. Iš tikrųjų buvo išsakyta daug gerų idėjų, daug peno pamastymui ir seminaro rezultatas buvo tas, kad mes galime parengti pasiūlymą. Tikimės, kad konkurencingumo taryba ir jos e, padalinys atsakingas už mokslinius tyrimus e, parengs tarybos išvadas ir patvirtins tarybos išvadas dėl tam tikrų gairių, kuriomis būtų vadovaujamas procese. Be abejo, procesas nesibaigė Ispanijos pirmininkavimo laikotarpiu, bet mūsų pirmininkavimas dar truks keletą, met, keletą mėnesių ir Mes gavome taip pat pasiūlymų dėl finansinės perspektyvos peržiūros. Tai irgi yra labai e, rimtas aspektas, kurio beje mes negalėsime paliesti savo išvadų projekte. Taigi, kaip sakiau, tarybos išvadų projekto tekstas buvo pateiktas svarstyti įvairios e, valstybių narių atstovai skirtingose tarybos darbo grupėse kaip tik dabar apie tai kalba, diskutuoja šio klausimu. Na ir Paminėsiu kai kurios elementus. Tos elementus, kuriuos mes jau palėtėme svarsimo metu. E, bent jau tiek, kiek man teko girdėti, nes anksčiau šį rytą man teko dalyvauti trilogė dėl tarybos ir parlamento sprendimo. Na, na, galiu pasakyti, kad trilogas baigėsi sėkmingai, bet tai reiškia, kad aš negirdėjau šios dienos klausimų pradžios. Taigi, išvadu projekte, kur mes tikimės, kur, kurioms ministrai mes tikimės išsakys politinį pritarimą per temas konkurencingumo tarybą, e, raginama visuose etapuose supaprastinti procedūras, tai yra ir pradinių paraiškų teikime, ir teikiant e, finansavimą, suteikiant finansavimą ir atliekant auditą. Visa parama, kurią teikia ES mokslo ir e, tiriamai veiklai turėtų būti supaprastinta. Mes taip pat manome, kad dar tėtų paliesti keltą konkrečių aspektų, kurie galbūt kiek e, nutolė nuo šios svarsimų temos, bet jie yra irgi svarbus, nes tai yra savočkos gairės, kurios leistų pasitelkti kaip papildymą įvairias e, kitas bendrijos programas. Ir e, tai būtų savotiškas priedas prie bendrų mokslinio tyrimų programų, pavyzdžiui, struktūriniai fondai, inovacijos ir konkurencingumo programos. Komisija visiškai teisingai stengiasi nukreipti kai kuriuos struktūrinius ar sanglos fondus e, į mokslo tyrimų ir inovacijų sritį. Dažnai mes girdime nusiskundimų dėl to, kaip sunku yra papildyti e, europinį finansavimą, finansavimą iš kitų šaltinių. Tam būtų galima panaudoti kitus europinius fondus. Dažnai kalbame apie būtinybę gerinti situaciją tam, kad būtų užtikrintas geresnis skaidrumas vykdant e, mokslo tyrimų ir inovacijų programas. Na ir čia yra keltas principų. Pirmiausia yra paprastumo principas. Reikėtų sumažinti ir padaryti labai skaidriomis taisyklės, e, paliekant kaip galima mažiau erdvės skirtingam interpretavimui. Toliau reikėtų laikytis e, nuoseklumo principo. Tai yra taisyklės turi būti suderintos. Ir tos pačios taisyklės turėtų būti taikomas tokiu pačiu būdu, nepriklausomai nuo to, apie kurias programas ar instrumentus mes kalbame. Toliau labai svarbu užtikrinti stabilumą ir teisinį užtikrintumą. Tai yra taisyklės turėtų būti kuo stabilesnės ir interpretuojamas visais atvejais vienodai. Neturėtų būti kaitaliojamas jų interpretavimas. Dar vienas dalykas, kuris mus labai domina, mums labai rūpi. Uh, yra tai, kad finansavimas turi būti grinčiamas savitarpio pasitikėjimu. Nors be abejo, be audito neapsėsime, nes kalbame apie viešuosius pinigus, viešasis lėšas. Taigi turime kalbėti apie savitarpio pasitikėjimą, tačiau kita vertus buhalterija taip pat neturi būti apleista. Uh, E, na ir galbūt galėtumėm kalbėti be abejo apie ateitie labiau konsoliduotą finansavimą, orientuotą į rezultatus. Jeigu mes iš tikrųjų daugiausiai dėmesio skirsime būtent rezultatams ir geriausių rezultatų pasiekimui. E, Turėdame meni be abejo prigimtinę riziką, kuri susijusi neišvengiamai su mokslinio tyrimų sektoriumi tai net ir tas pats eksposto auditas ateityje gali būti paprastesnis ir lengvesnis. Na, daug temų jau buvo minėta, mes kalbėjom apie supaprastinimą, apie suderinamumo principą. Tai yra galimybė suderinti šias programas su įprasnėm audito praktika, tam, kad nebūtų dubliuojama apskaitos sistema. Šitai buvo paminėta ne kartą, net ir man jau dalyvaujant rytinėme sutikime. Dar vienas svarbus aspektas yra e, tarpusavio saveikumas. Tai yra, mes turėtumėm e, įvairiose programuose renkti priemonės taip, kad e, jas būtų galima na, panaudoti siekiant papildyti vieną kitą. Uh, dėl pasiūlymų, kuriuos mes įtraukėme į dabar kaip tik tai svarstomą tarybos išvadų projektą. E, tarp jų aš norėčiau pirmiausiai taip jūsų dėmesį į visą eilę pasiūlymų mažinti sudėtingumo lygį. Apie tai buvo daug kalbama šį rytą. Europinis lygmuo sukūrė keletą sudėtingumo lygmenų, kai kurie iš jų galbūt yra ir neišvengiami, tačiau kai kurių kitų gana lengvai galima būtų atsikratyti. Ir mes manome, kad e, reikėtų mažinti priemonių arba instrumentų kiekį, nes jeigu dabar apžvelgsime visą šitą panoramą, tai matysime, kad yra labai daug įvairių priemonių, kurios jau savaime sukuria sudėtingą sistemą, kartais tas sudėtingumas yra visiškai nepagristas. Taip pat mes manome, kad būtų neblogai, jeigu galėtumėm. E, apsiriboti kaštų arba sąnaudų ataskaitomis, kurios pirmiausiai orientuotas į rezultatus, o ne į įvykdytą veiklą. Jeigu pavyktų tai užtikrinti, tai labai sumažėtų ekspost audito poreikis. Dar galima būtų pasakyti, kad e, teks nemažai nuveikti, siekiant užtikrinti kai kurių bedrų mokslinių tyrimo e, programų e, auditas e, trunka metų metus ir matyt, kad iš tikrųjų reikėtų šiek tiek peržiūrėti pačią programų struktūrą, ypatingai konkursų skelbimo mechanizmą. Reikėtų galbūt daugiau dėmesio skirti iniciatyvoms iš apačios tai yra patiems dalyviams tarsi siūlydamas ir panašiai, tai leistų išvengti e, problemų susijusių su e, ribojančiais reikalavimais, e, jog kreiptis gali tik tam tikro dydžio, tam tikro e, finansinio pajėgumo konsorciumai. Mes manome, kad čia reikėtų daugiau atvirumo, daugiau lankstumo, mes turime būti pasirengę reaguoti į akademinės visuomenės. E, kitomis bendruomenės poreikius. Jie pateikė ne vieną pasiūlymą ir mes turėtumėm juos išgirsti. Taip pat uh, reikėtų uh, vengti išvadų, kurios uh, sukuria nepagristą audito poreikį. Uh, Tam reikėtų matyti, e, numatyti daugiau aksantę audito procedūrų. Taip sakant, e, iš anksto pabandyti užbėgti problemams už akis, e, vertinimo procese, atrenkant projektus ir panašiai. Tai būtų kiek kitoks požiūris į patį vertinimo procesą. Galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti techniniams aspektams. Mes taip pat manome, kad svarbu būtų pažvelgti, kaip būtų galima sumažinti, o galbūt ir visai e, eliminuoti dėrybinį etapą, nes jisai labai užvilkina procesą. Taigi mes norėtumėm, kad e, kiek įmanoma šis procesas būtų sutrumpintas arba visiškai panaikintas. Mes norėtumėm taip pat pateikti pasiūlymą, kuris gal ne visiems būtų primtinas, kalbame apie įvairiausių komisijų ir vertintojų atranką. Šį procesą irgi reikia gerokai tobulinti. Todėl galbūt prie komisijos būtų galima įsteigti kažkokį tai ekspertų, specialistų komitetą, kuris padėtų komisijai parinkti tuos projektų vertintojus, projektų vertinimo tarybas. Uh, E, ypač tų specialistų, kurie dalyvauja pirminėme projekto atrankos etape. Taip pat esame, kai ir dėl to, ką jau minėjau, tai yra, kad būtų e, galima lengviau panaudoti kitas bendrijos paramos e, schemas, programas ir panašiai. Tai yra, kad programos tarpusavyje geriau saveikautų ir kad būtų užtikrintas skaidrumas E, geresnis informacijos kleidimas ir panašiai, na tai turbūt e, savaime suprantama ir komentuoti nereikia. Taigi aš trumpai apžvelgiau pasiūlymus, kuriuos mes dabar pateikėme valstybėm narėm. Pane pirminkė, tikėdamėsi, kad politinės gairės bus patvirtintos gegužės 26 dieną konsingumo taryboje ministro arba jų galiotinio atsakingų už mokslinius tyrimus. Taip pat turėčiau pridurti, manau, kad e, gerbimi parlamentarai suprato, tačiau iš tikrųjų tai yra pirmininkacijos valstybės pasiūlymas kuris kol kas dar nesulaukė visuotinio valstybių narių palaikymo. Bet mes labai tikimės, kad per ateinančias 3-4 savaitės mums pavyks tokį palaikymą užsitikrinti. O šiaip jau ačiū ponė pirmininkė už šios tikrai puikius uh, klausimus. Labai ačiū poniai Milagros Kandela, kuri yra iš Ispanijos nuolatinės atstovybės. O dabar e, suteikiu žodį poniai Klarai Deletorė, kuri yra Europos komisijos generalinio mokslinių tyrimų direktorato atstovė. Prašom, 15 minučių. Gerbiamasis komiteto pirmininkas, parlamentarai, garbėjai svečiai, kolegos, gerbiamas ponė magistri, ačiū už pakvietimą į šį klausimą. Man visi pranešimai buvo labai labai įdomus ir aš Norėčiau e, šiek tiek remdamasi tais pranešimais pati orientuotis į keletą dalykų, o paskui, aišku, atsakyti jūsų klausimus. Turbūt savame suprantama, bet dar kartą pakartosiu, kad Europos komisija kaip institucija yra įsipareigojusi eiti su paprastinimo keliu. Ir aš galiu pasirašyti po daugeliu iš teiginių, kurie buvo pasakyti apie dabar įgyvendinama e, septintąją bendrą mokslinių tyrimų programą. E, kai dėl galimybės dalyvauti mūsų programuose ir pasirenkti jų gyvendinimui, tai yra sudėtingas procesas ypač naujokams, nes yra didelė administracinė našta, daug reikalavimų, kurie yra vertinami kaip per griežti ir tai užima labai daug laiko. E, Pradėjusi gyvendinti septintą bendrą mokslinio tyrimų programą buvo nemažai supaprastinimo elementų. Kai kurie iš jų buvo susiję su teisinėmis nuostatomis dėl pamatinių programų, e, kiti su, su pačiu įgyvendinimo procesu ir komisijos veikla. Norėčiau priminti keletą pasiekimų įgyvendimo prasme, nors keli jau buvo paminėti. Pavyzdžiui, sugebėjome sistemą organizuoti taip, kad eksante patikrinimai ir peržiūrėtos apsauginės priemonės finansiškai uh, silpnesniems dalyviams sumažėjo. Ir tai buvo skirta tam, kad smulkus ir vidutinis verslas ir aukštų technologijų naujosios bendrovės galėtų dalyvauti programuose. Taip pat sumažėjo sertifikavimų skirtų finansiniams, finansiniams pareiškimams skaičius tai buvo palengvinimas e, paraiškas teikiančiams bendrovėms, e, sumažė biurokratinių reikalavimų. Taip pat sukūrėme vieną registravimo e, sistemą, kuri leidžia įvesti tas pačius duomenys į mūsų sistemą. Taip pat numatėme aksantę sertifikavimą ap, apskaitos metodologijai tiems dalyviams, kurie dalyvauja programuose ne pirmą kartą. Tai yra susiję su bendru programų sertifikavimu ir tai yra vienas žingsnis su paprastinimo link. Taip pat suderiname projektų atsiskaitomumo reikalavimus ir pratėsime atsiskaitimo laikotarpius. Taip pat pasiekta pažangos optimizuojant informacinių technologijų priemonės. Tai leido racionalizuoti visus mūsų santykius su naudos gavėjais. Siekime pagerinti paslaugas e, naudos gavėjams bei gairių dokumentus, bet to nepakanka. Reikia eiti toliau. Kitas supaprastinimo aspektas yra tai, jog tai e, leidžia ženkliai sumažinti paklaidų lygius, apie kuriuos kolegos jau kalbėjo. Bet aišku, tam tikras sudėtingumo ligmuo, kaip minėjo e, kalbėtojai taisyklėse, yra neišvengiamas. Dėl to, kad šios taisyklės dažniausiai yra parengtos politiniams tikslams įgyvendinti, o ši politika nėra paprasta. Aišku, tai neturėtų atgrasyti nuo supaprastinimo tikslo, tačiau suvokime, kokia yra situacija. Kitas svarbus supaprastinimo aspektas yra tinkamos pusiausvyros suradimas tarp šių įvairių politinių tikslų ir sistemos sudėtingumo ir su tuo susijusių išlaidų. Anksčiau kalbėjęs kolega kalbėjo apie įvairių mechanizmų skaičiaus sumažinimą. Tai galėtų būti šio proceso viena iš pasiekmių. Taip pat pritarėme e, supratimui, kad pirmas žingsnis ilgalaikio supaprastinimo link būtų taisyklių stabilizavimas. Kaip žinote, e, mes pradėjome konsultaciją su visuomenė, taigi tokie santykiai su naudos gavėjais leidžia suvokti, kokia yra jų nuomonė. Ir daugelis mados gavėjų manytų, kad stabilumas reiškia e, nesikeičiančias ir šiek tiek paprastesnės taisyklės. Aišku, tai reikalauja ir ilgalaikio bei brangaus proceso. Naujos taisyklės, e, nors jos ir yra paprastesnės, bet jų rengimas kelia tą sudėtingumą. Tikėtina, jei nebus jokių problemų, komisija šią savaitę patvirtins e, komunikatą skirtą supaprastinimui, skirtą tarybai, e, parlamentui, regionų komitetui bei ekonomikos bei socialinių reikalų komitetui. Komunikate bus kalbama apie konkrečius žingsnius, supaprastinimui pasiekti, teisinę sistemą bei alternatyvas, kaip užtikrinti gilesnį ir e, ilgalaikiškesnį supaprastinimą e, aštuntosios bendrosios programos pagrindu. Komunikate, kaip sakiau, aptarinėjami įvairūs klausimai ir įvairios galimybės e, iškeltos šį rytą jo tikslas yra pradėti plačias tarp institucinės diskusijas. O mes komisija pradėsime nagrinėti naujas koncepcijas mokslinių tyrimų finansavimo srityje. Pavyzdžiui, toks kontroversiškas klausimas kaip e, sistemiškai naudojamas vienodas dydis arba vienkartinių išmokų galimybė auditorumai yra pateikę tokių rekomendacijų nekartą ir panašiai. Supaprastinimas yra pagrindinis tikslas ir daugelį kitų komisijos iniciatyvų. Pavyzdžiui, atliekant trimetį finansinio reglamento peržiūrėjimą. Nes juk finansinis reglamentas ir įgyvendinančios taisyklės yra teisinis pagrindas ES lėšų valdymui. Taigi, sėkminga finansinio reglamento peržiūra apspręs tolimesnę pažangą, liekant su paprastinimus moksliniuose tyrimuose. Komisija šios pasiūlymus pateiks artimoje ateityje. Jau buvo anksčiau minėta, kad ženkli pažanga supaprastinant taisyklės reikalauja pusiausviros atkūrimo tarp pasitikėjimo ir kontrolės, tarp rizikos prisijėmimo ir rizikos vengimo ir nepriklausomai nuo optimalios pusiausviros, kuri bus pasirinkta, ji visuomet turi užtikrinti viešųjų lėšų e, tvarkymą efektyviai. Taigi, mes jau e, minėjome tą toleruotiną rizikos, pak, paklaidos rizikos e, sieki. Na, O anksčiau minėto reglamento pataisimas ir toleruotinos klaidos klausimas yra artimai susiję. Taigi kreipiuosi jūs, ponė pirmininkė, jūsų komitetą ir parlamentą pritarti mūsų busimosioms iniciatyvoms. Kalbant apie toleruotiną e, rizikos lygmenį, komisija dirba paktų pagrindu mes nustatome, kiek kainuoja kontrolė ir koks tos kainos santykis su aptinkamais paklaidų dydžiais. Taigi ryšys tarp toleruotinos paklaidos ir e, supaprastinimo yra e, dviejopas. Kaip žinote, didesnė leistina paklaida leistų atsisakyti kai kurių kontrolės priemonių. Kalbu apie kontrolę, e, turėdama omenyje ne tik tiesioginę kontrolę, bet ir įvairias kitas patikros priemonės. Kita vertus, supaprastintos taisyklės ir procedūros pačios galėtų padėti sumažinti paklaidų lygmenį. Taigi procesas yra dvipusis. Aišku, mūsų laukia dar daug darbo ir viena preliminari išvada būtų tokia, kad Teis, auditorumai 2008 metais nustatė, kad mokslinių tyrimų srityje paklaidos lygmo yra 3 procentai, taikant dabartinę kontrolę. Naudoti statistiniai modeliai e, aiškiai įrodo, kad paklaidos lygio sumažinimas iki 2 procentų leistų pasiekti ženklaus su paprastinimu. Ir jeigu būtų pasiekta, jeigu būtų reikalaujama pasiekti to 2 procentų paklaidos ligmens, tai būtų brangu esant dabartiniai situacijai. Netgi septintojoje gyvendinamoje dabar programoje, jeigu būtų susitarta, kad uh, paklaidos lygmo būtų didinamas daugiau nei virš 2 procentų, tai leistų pasiekti didesnės pusiausviros tarp išlaidų kontroliai ir programų sąlygų tenkinimo. Tokiu būdu komisija išvengtų papildomų išlaidų ir papildomos naštos įgyvendinama papildomus kontrolės mechanizmus. Baigdama pasakysiu, kad paprastesnės, naudotojų palankesnės e, taisyklės leistų subalansuoti audito veiklą ir nesiorientuoti į smulkės klaidas, o kovoti su sudėtingais ir organizuotais galimo sukčiavimo mechanizmais, kas turėtų naudos finansinė prasme ir atstatant mūsų reputaciją. Kai kurie kalbėtojai kalbėjo apie e, viešo ir privataus verslo partnerystės. Aš trumpai prieš baigdama pakalbėsiu apie jas mes turime toliau gerinti teisinę sistemą, tokiam bendradarbiavimui gerinti. Komisija ir jos komunikatas konkrečiai nuolato e, akcentuoja šį bendradarbiavimo aspektą. Komunikate taip pat sakoma, kad atsižvelgiant į pirmąją patirtį sukauptą įgyvendinant bendrasis technologijų iniciatyvas, mes ir toliau turėtumėm remti tokią partnerystę ir analizuojame įvairias alternatyvas, kaip gerinti teisinį pagrindą ateityje. Neseniai pa, pateiktos rekomendacijos, kurio autoriai yra šerpa grupė, apie kurią jau buvo kalbėta, yra ženklus įnašas gyvendinant šio komunikato nuostatas. E, šiame, šia prasme, naujame finansinėme reglamente e, tokia partnerystė turėtų būti e, teisiškai e, įteisinta ir susijęta su konkrečiomis nuostatomis. Ateityje reikia užtikrinti, kad aštuntoji programa būtų grindžiama veiksminga patobulinta valdymo ir kontrolės e, sistema. Tai būtų sėkmė e, Ir šią prasme reiktų pasinaudoti ir septintosios programos bendrųjų technologijų iniciatyvų sėkme. Aišku, pasiūlymai turi naudos, tačiau siekdami išvengti nemalonių netikėtumų, mes turėtume e, siekti ilgalaikės naudos, suvokdami, kad investicijos neiš karto atneša naudos. Vienas iš kalbėtojų kalbėjo apie tai, kad mes finansuojame sudėtingas politikos priemonės. Aplinka yra labai sudėtinga, nes pagrindinėje programoje dalyvauja apie šimtą valstybių su skirtingais teisės aktais, tradicijomis, e, politika kai kuriuose valstybėse projektai taip pat vienyje daugelį partnerių, taigi programos, programos tampa ypatingai sudėtingos. Taigi to ir baigsiu, ponė pirmininkė, diskusijų metu su malonumu atsakysiu jūsų klausimus ir paprašysiu parlamento palaikymo, gyvendinant mūsų iniciatyvas. Labai ačiū. Ačiū, direktorė. Ačiū labai. Pone Delatora. Dabar Europos audito rūmų nariui uh, Harald Noak suteikiamas žodis. uh, structured and. Ačiū labai, kad pakvietėte į šį uh, gerai suorganizuotą susitikimą, posėdį. Aš uh, bandysiu uh, suderinti pirmojoje posėdžio dalyje ir antrojoje posėdžio dalyje um, aptariamus klausimus. Pirmiausia, norėčiau tarti keletą žodžių apie pirmajame, pirmojoje posėdžio dalyje svarstytas temas paramos gavėjų požiūris. Išlaidos turėtų patenkinti paramos gavėjų poreikius, tačiau bendrijos išlaidos negali patenkinti visų poreikių. Aš suprantu, kad paramos gavėjai e, turi tam tikrų poreikių, tačiau reikia pripažinti, kad e, mes leisdami bendrijos pinigus e, turime tas išlaidas derinti ir su politiniais tikslais. Kalbėdamas apie pirmąją posėdžio dalį ir nacionalinių valstybių išlaidas, turiu pasakyti, kad kažkada aš buvau Vokietijos audito rūmų narys ten dirbau keletą metų ir mes e, nekartą diskutavome apie nacionalinės išlaidas kitiems tikslams nei numatyta e, politinėse programuose. Taigi turiu pasakyti, kad paramos gavėjai puikiai suvokia situaciją ir jie taip pat galvoja apie progresą, apie tai, kad Pavyzdžiui, Vokietijoje yra nacionalinis lygmuo ir yra atskirų Vokietijos žemių lygmuo. Ir kartais paramos gavėjai susiduria su auditu ne tik vietos lygmeniu, tačiau ir aukštesniu valstybės lygmeniu. Buvo kalbėta ir apie lankstumą kalbant apie įmonės Artemis projektus. Turiu pasakyti, kad Šiuo metu e, įvyko kai kurių pasikeitimų, nes pasikeitė e, nariai ir keičiasi mūsų kompetencijos, nes mm, mūsų audito komanda pasipildė naujais nariais. Mes e, darome įmonės artemis auditą ir aš labai atidžiai išklausiau argumentus išsakytus šiandien. Specifiniai organizacijai reikalingas specifinis auditas ir mes tai darome. Mes remiamės finansų reglamento nuostatomis, pagal kurias e, turi būti audituojamos bendrosios įmonės. Taigi, mūsų audito pagrindas yra Europos audito finansinis reglamentas, tačiau mūsų auditas, e, aišku, siekia ir kitų tikslų. Mes pripažįstame ir specifines finansinės taisyklės. Ir pavyzdžiui, atlikdami Artemis įmonės auditą mes atsižvelgiame į esamas diskusijas ir aš kalbėjau ir su Artemis įmonės direktoriumi, mes e, kalbėjome apie tai, kad šios įmonės e, situacija yra specifinė. Na, nu, dabar pereisiu prie savo pranešimo. Norėčiau pradėti cituodamas Antuaną de Santexuperi. Jis pasakė, kad e, tobulumas pagaliau pasiekiamas e, ne tada, kai nebelieka ko pridurti, tačiau tada, kai nebelieka nieko pasiimti. Manau, kad e, pono Antoine de Santexuperi mintis galėtų padėti mums išspręsti kai kurias problemas, apie kurias šiandien kalbame. Pirmiausia, Norėčiau sureaguoti į pirmojo posėdžio dalyje iškeltas mintis ir e, kalbėsiu apie taisyklės. Jas taikyti įmanoma tik tada, kai jos yra pakankamai aiškios, paprastos ir lengvai taikomos. Nereikėtų skirtingai šių taisyklių interpretuoti. Leiskite pasakyti štai ką. Mes neinterpretuojame traktuojame finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių kitaip, nei tai daro komisija. Neteisinga taip sakyti. Ką mes nustatėme, tai yra tai, kad kartais nesilaikoma finansinio reglamento ar įgyvendinimo taisyklių ir tada padaromos klaidos. Noriu pabrėžti klaidos, tai dar nėra sukčiavimo atvejai. Klaidos įvyksta dėl e, galbūt praktikos neturėjimo, patirties neturėjimo, dėl e, negebėjimo taikyti um, apskaitos taisyklės, tačiau mūsų požiūris sutampa su komisijos požiūriu. Nepaisant to, aš manau, kad uh, supaprastinimo procedūra yra reikalinga ir uh, audito rūmai tai nekarta pabrėžė, kad šioje tyrimų srityje reikėtų akcentuoti supaprastinimo būtinybę. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į dvi um, nesenas e, pagrindų programas. Tai yra šeštoji bendroji mokslinio tyrimo programa. Norėčiau aptarti ją. Ji prasidėjo uh, maždaug 2000 metais. Tuo metu uh, Mes dar vykdėme penktąją programą, o 2009 metais jau buvo pradėta kalbėti apie supaprastintą kompensavimo um, programą, kuri turėtų būti taikoma šeštąjai tyrimų programai. Mes numatėme naują kompensavimo sistemą, tai yra mm, papildomos išlaidos. Mm, visiškos išlaidos ir e, fiksuotos sumos e, patirtoms išlaidoms padengti. Taip pat numatėme sumažinti kai kurias išlaidas, tokias kaip išleistas personalui, koordinavimui ir specifinėms išlaidoms. Mes stengiamės sumažinti ir toleruotinų klaidų riziką. Komisija išgirdusi mūsų pasiūlymą, e, pateikė tokį atsakymą. Tokia supaprastinta kompensavimo sistema mm, suteiktų didesnį teisinį užtikrintumą e, bendryjai ir projektų dalyviams. Tokia sistema buvo pasiūlyta komisijos e, ir ta sistema jau buvo naudojamasi įgyvendinant šeštąją mokslinių tyrimų programą. Tiesa, atitinkami teisės aktai nebuvo priimti. Manau, kad praleidome labai gerą progą juos priimti dar tuo met. Dabar tarsiu keletą žodžių apie septintąją mm, mokslinių tyrimų programą. Yra parengta nuomonė e, Vienetas pasvirasis brūkšnys 2006, e, skirti septintąją mokslinių tyrimų programai. Um, audito rūmai teigiamai vertino komisijos pasiūlymus, um, taip pat e, naujai priimtas e, dalyvavimo taisyklės, mes teigiamai vertinome finansavimą remiantis fiksuoto dydžio sumomis. Noriu sugrįžti prie pono Hall minties. Šis pasiūlymas susijęs ir su jūsų mintimis. Manau, kad jūsų organizacijos poreikiams tokiu būdu bus atliepta. Šios taisyklės e, suteikia didesnį teisinį saugumą įgyvendinant septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. Kalbant apie fiksuotas e, sumas, auditorumai mano, kad fiksuoto dydžio sumos yra leistinos, kai yra labai aiškus e, tikslais pagristi programų paketai. Nėra jokio skirtumo tarp komisijos ir įmonių ar tyrimų bendruomenės atstovų. Tokios fiksuoto dydžio sumos turėtų būti skiriamas pasibaigus diskusijoms ir jos yra skiriamos tuo met, kai komisija turi įvertinti uh, ar tokių sumų panaudojimas būtų veiksmingas įgyvendinant tam tikrus projektus. Taip pat turėtų būti įvertinama, ar tokios sumos gali pakeisti kitokio tipo finansavimą. Taigi, kaip matote, supaprastinimo yra tarsi pasiekta, tačiau uh, gimsta ir naujos problemos, kurias dar reikia išspręsti. Ponės ir ponai, galima būtų dar labiau gilintis ir į kitus klausimus susijusius su išlaidomis, moksliniais tikslais, tačiau aš noriu neviršti savo kalbėjimo laiko ir galvoju, kad jau tikriausia greitai turėsiu baigti, todėl noriu tarti dar keletą žodžių apie komisiją. Komisija gali naudotis e, mūsų teikta informacija e, susijusia su paramos gavėjų tai teikiamomis e, paraiškomis. Ponas Alas kalbėjo apie tai ir turiu pasakyti, kad Aš bendravau su Vokietijos mokslinių tyrimų asociacija ir ji atkreipė dėmesį į kai kurias problemas. Šios problemos susijusios su šiais metais vykdomomis programomis. Mes bandėme nustatyti kaip galima patobulinti taikomas priemonės, numatėme sertifikavimo sistemą ir taip pat numatėme, kad reikia supaprastinti taikomą metodologiją tiek apie išlaidas, tiek apie išlaidų apriepti. Aš esu atsakingas už patikinimo e, pareiškimus ir turiu pasakyti, kad 2007 metais mūsų rūmai dar kartą pabrėžė savo rekomendacijas, kad reikėtų supaprastinti ataskaitų teikimo procedūras, e, kad e, paraiškų gavėjai galėtų tinkamiau pasinaudoti fiksuoto dydžio sumomis. 2008 metų metinėje ataskaitoje mes teigiame, kad komisija turėtų sustiprinti savo kontrolės mechanizmus ir nustatyti aiškias taisyklės e, tyrimų programams teikti. Tokiu būdu, siekiant e, išlaikyti teigiamas tendencijas, e, komisija ir toliau turėtų tikrinti paraiškų teikimą, atsižvelgdama į audito rūmų pabrėžtus sertifikatus. Taip pat reikalui esant turėtų komisija gebėti susigražinti netinkamai panaudotas sumas, laikydamasi finansinio reglamento taisyklių. Taip pat komisija turėtų atsižvelgti į sukauptą patirtį, rengdama naujas e, tyrimo um, programas ir taisyklės tyrimo programoms teikti. Tik tokiu būdu užtikrinsime, kad išlaidos bus išleidžiamos tinkamai. Dar noriu pabrėžti du dalykus. Buvo kalbėta ir apie toleruotinų klaidų riziką. Buvo kalbėta apie su kontrolėmis susijusias išlaidas. Šios išlaidos turėtų būti suderintos ir manau, kad viskas, ką aš pasakiau, yra tai, kad toleruotinų klaidų rizika yra klausimas susijęs ir su politiniais aspektais. Manau, kad būtent Europos parlamente turėtų būti diskutuojama apie e, šią toleruotinų klaidų riziką. Reikalingos ir konsultacijos su komisija bei taryba siekiant e, padidinti klaidų rizikos toleranciją. Na, manau, kad būtent audito rūmai turėtų siūsti labai aišku ir labai teisingą signalą, numatydami tam tikrą rizikos lygį galbūt signalizuodami raudoną, žalę ar geltoną spalvą, reiškia mažiau nei 2 procentai ar daugiau nei 2, bet mažiau nei 5 procentai ir daugiau nei 5 procentai. Tokiu būdu atsiras galimybė tinkamiau įvertinti bendrijos mastu išleidžiamas lėšas. Tačiau, jei politinėme lygmenyje bus nuspręsta naudotis kitomis sistemomis, jei bus nuspręsta, kad um, išlaidų, išlaidos bus um, padengiamos, uh, net jei rizika bus didesnė, tai jau bus politinis sprendimas, kuris priklausys nuo jūsų. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad buvo pateiktas pasiūlymas įsteigti naujų naujas valdybas, pavyzdžiui, aukšto lygio ekspertų grupę. Tačiau, jei norime kurti naujus valdymo organus, turėtume prisiminti, kad mes norėtume supaprastinti procesus, o naujų um, institucinių um, valdžios vienetų kūrimas tikrai nesupaprastins mokslinių tyrimų administravimo. Noriu padėkoti Jums uždėmesį. Ačiū. Ponui Nok iš Europos audito rūmų. Ir dabar išklausysime parlamentarų. Pirmiausiai, panas Odį. Ačiū, ponė pirminkė. Ir noriu padėkoti Jums už visą šį renginį, nes tai iš tikrųjų padės mums nagrinėti situaciją ir galbūt rasti išeičių ateičiai. Kas svarbu. Per praeitą kadenciją pirmininkas Baroso žadėjo, kad bus pasiekta pažangos ir, tiesąkant, tai neįvyko. Santero komisija e, turėjo atsistatyti todėl kad jinai dangstė daugelį trūkumų. Ir viskas prasidėjo faktiškai nuo tų laikų. Mokslinio tyrimo e, finansavimo mechanizmas nebuvo tinkamai stebimas, nebuvo tinkamai prižiūrimas. Finansavimas buvo tęsiamas ir mm, atsidūrėme situacijoje, kada europinės mokslinio tyrimų institucijos buvo prieš pastatytos nacionaliniam lygmenį, nacionaliniams institucijoms. Nelabai e, vertinant, kaip šie mechanizmai tarpusavė sąveikos, kaip jie persidengs. Ir turiu pasakyti, kad dabar mes vis dar kovojame su praeities šmėklomis ir turime matyti šmėklas nugalėti prieš judėdami toliau. Iš tikrųjų, e, apmaudu, kad neišklausėme Olaf atstovų, nes e, Olaf turi nusiskundimų dėl mokslininkų darbo ir lėšų panaudojimo. Taigi, tema nėra tokia paprasta, galbūt parlamentarai taip pat būtų galėję padiskutuoti šią temą, nes mums reikėtų turbūt e, paliesti daugelį temų, kurios buvo iškeltos šio ryto diskusijose. Kita vertus, turint omeny teisinį neužtikrintumą, e, jeigu problemas susijusios su tom išmokom, kurios komisija e, jau išmokėjo prieš penkeris metus, vis dar grįžta ir yra keliamas iš naujo, duojamas iš naujo. Visą tai yra neprimtina. Aš manau, kad mes turime imtis politinių priemonių, kad įveiktumėm tas praeities problemas ir kad galų gale e, mokslo institucijos taip pat e, nuplautų savo reputaciją. E, jau šiandien nekarta buvo pasakyta, kad visi mes turėtumėm dalyvauti keičiant finansinį reglamentą e, trimečio, trimetės peržiūros kontekste. Ačiū toliau, ponė Toja. Ačiū pirmininkė. Kartais labai sunku dirbti europinėme ligmenyje, nes jūs nelabai suprantate, kas ką turi daryti. Mes visi sutinkame, kad supaprastinti mechanizmą reikėtų, tačiau sunku nuspręsti, kas turi žengti pirmą žingsnį. Nors tas pirmas žingsnis liktai jau e, buvo paminėtas ponios Kandela, tai yra e, jų teikiamas pasiūlymas konkurencingumo tarybai, išvadų projektas. Tai būtų liktai pirmas žingsnis, tačiau e, jinai jau užsiminė, kad čia nebus, kad išvadų projekte nebus kalbama apie finansinį reglamentą peržiūros. Na, bet kuriuo atveju tikėkime, kad tai bus postumis link mechanizmų supaprastinimo ir mes norime paprašyti pirmkas Ispanijos, kad jinai galbūt suburtų kažkokią tai darbo grupę, taip pat ir uh, parlamentarų turėtumėm išvengti šios e, frustruojančios situacijos, kai visi šneka, bet niekas liktai nedaro rimtų išvadų. Reikėtų pamėginti imtis konkrečių veiksmų. Taigi pamėginkime perinkti kažkokį bendrą dokumentą, iš kurio nedviprasmiškai būtų aišku, kokios pozicijos mes laikomės. Noriu pasakyti dar vieną konkretų dalyką. Aš sutinku su pono Audi komentarais. Nes aš manau, kad būtų per daug negatyvų kalbėti apie naują struktūrą, naują aukšto lygio organą ar instituciją, kuris mėgintų spręsti. Ta problema susijusi su nevienoda interpretacija. Aš manau, kad naujas lygmo vargu ar išspręs, ką nors reikia problemą spręsti vietoje, ten, kurios iškyla, nes, pavyzdžiui, Italijoje kai mėginama supaprastinti kokio nors reglamentavimą, tai rengiamas dar vienas įstatymas dėl supaprastinimo ir sistema tampa dar komplikuotesnė, dar sudėtingesnė. Galiu pasakyti taip pat uh, mokslinio tyrimo generalinio direktorato stovi, kad kartais žmonėm atrodo šiek tiek neramu, jog supaprastinimas gali įvesti naują lygmenį. Žmonės nenori vėl visko iš naujo uh, perdarinėti. E, kita vertus, mes neturėtumėm būkštauti dėl to supaprastinimo. Žmonės būkštauja, kadangi jie bijo, jog atsiras dar naujas ligmuo. Kita vertus, jeigu mes atsikratytumėm jau anksčiau egzistavusių sudėtingumo ligmenų, tai būtų visiems primtinas procesas. Kaip e, pat manau, kad gaila, jog mes neturime Olaf atstovų, jų balsas irgi puikiai įsilietų į bendrą chorą. Uh, Kita vertus, aš manau, kad procesai keisis, parlamentas palaikys pasikeitimus. Nes parlamentas yra pasirengęs dirbti su kitom institucijom. Jeigu taryba, jeigu komisija padarys tą pirmą žingsnį, kurio mes laukiame, tai aš sutikra, kad parlamentas iš tikrųjų prisijungs, palaikys procesą ir pateiks pasiūlymų dėl tolesnio sistemos tobulinimo. Dėkuoju, ponia Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad diskusijos yra be galo naudingos ir įdomios. To mes ir siekiame. Tokius klausimus norėjome aptarinėti pačioje kadencijos pradžioje. Norėjome kalbėti apie leistiną paklaidos lygmenį. Ir čia ponas Haleris iš tikrųjų pasakė tai, ką ir reikėjo pasakyti. Tuomet, aišku, parlamentas neturėjo pakankamai įgaliojimų, tačiau mes galėjome, turėjome galimybę pagerinti situaciją, tačiau tokią galimybę nepasinaudojome. Dėl to mus ištiko nesėkmė. Taip pat buvo minėta, uh, E, kad e, mokslo bendruomenė siekia supaprastinimo. Aš labai tikiuosi, kad ministrų taryba padės mums pasiekti pažangos. Mums tikrai rūpi komisijos nuomonė, ji yra naudinga. Tačiau, kaip visi įsitikinome, ponė pirmininkė, šių klausimų metu kamuolys yra dabar mūsų komiteto rankose ir mes galėtume uh, pasinaudodami tuo reikalauti supaprastinimo. Dabar e, peržiūrėjimą ter finansinė perspektyva. Mums reikia užsitikrinti pasitikėjimą, mums reikia reikalauti daugiau skaidrumo, iš mokslininkų, tyriejų. Pati esu buvusi mokslininkė ir toliau dirbu su kolegomis. Ir iš tikrųjų tiesa ta, kad mokslinių tyrimų sektoriuje galima padaryti daug pažangos, vykdant bendrus tyrimus. Svarbiausia, kad dabar į problemų žvelgėme ne tik mes, teisėkuros atstovai, bet ir paprasti piliečiai. Prašom, atsakykite. Pone Kandela, ačiū pirmininkė. Nenoriu, kad čia atsirastų sumaišties. Atsižvelgiant į tai, ką sakė ponė Toja, aš norėjau pasakyti, jog Europos komisijos pasiūlymų dėl finansinio reglamento peržiūros dar laukiama. Tikimasi, kad komisija klau... šį pasiūlymą pateiks gegužės pabaigoje ir dabar jau komisija teiks pasiūlymus tam, ką ji pati turės įgyvendinti savo kadencijos metu. E, taryba būtent ir eina šiuo keliu. Komisijos komunikatas supaprastinimo tikslu taryboje dar nebuvo patvirtintas. Šiandien kol kas komisijos e, kolegija turi patvirtinti šį dokumentą, paskui jis bus perduotas kitoms institucijoms. Taip pat pasinaudodama progą pasakysiu, kad jau kurį laiką mes ne tik nebandėme supaprastinti taisyklių, bet ir jas apsunkindavome. Kaip sako ponė Toja, reikia siekti, kad supaprastinimo procesas nepadarytų taisyklių dar sudėtingesnių taikyti. Taip pat išvelgiu poreikį visus šiuos elementus įvertinti ir juos atsižvelgti, rengiant programų pasiūlymus ir organizuojant konkursus. Mes turėtume pasinaudoti viskuo, ką jau turi Europa ir tai praktiškai e, panaudoti. Ačiū, ponia pirmininkė. Um, su dideliu malonumu išgirdau tai, kad šie tikslai ir šios priemonės bus e, tai taikomi ir toliau, bus siekiama supaprastinti taisyklės. Kalbant apie audito rūmus, turiu pasakyti, kad audito rūmai yra pasirengę prisidėti prie taisyklių supaprastinimo. Tačiau turėčiau pabrėžti vieną aspektą, kuris iškilo diskusijų metu. Uh, Buvo kalbėta apie pasaulinius apskaitos standartus, kurie turėtų būti taikomi privačiam sektoriui e, pasauliniu mastu, globaliu mastu. Turiu pasakyti, kad e, šiuo metu Vokietijos amatų rūmai intensyviai diskutuoja apie tai, kokias taisyklės reikėtų taikyti vykdant e, bendrijos išlaidų apskaitą. Ačiū labai. Pone Delatorė. Komisijos komunikatas bus patvirtintas kitą ketvirtadienį, taigi aš jo negalėjau jums pristatyti, tačiau noriu priminti jums vieną dalyką. E, šis komunikatas dar nepateiks tiesioginių sprendimų. Kodėl? Todėl, kad nėra vienbalsiškumo, kalbant apie projektų ko tyrimo koordinavimą. Mes šiandien jau girdėjome, kad ta sistema yra labai sudėtinga, ją įtrauktos nacionalinės išlaidos, bendrijos išlaidos ir kartais tyrimai yra orientuoti tik į rezultatus. E, yra žmonių, kurie nori, kad būtų skiriamos fiksuoto dydžio išlaidos arba tam tikros e, fiksuoto dydžio sumos e, tam tikra tiems tyrimo centrams. Taigi vyksta dėrybos ir ne visi yra vienos nuomonės, aišku, yra ir privalumų, Aš noriu Jūs patikinti, kad vis dėlto Jums bus suteiktos galimybės pasirinkti, ypač siekiant taisyklių supaprastinimo. Ačiū labai, jei daugiau niekas nenori pasisakyti. Norėčiau suteikti žodį ponui Patičelo iš biudžeto kontrolės komiteto. <clears throat> Ačiū labai. Turiu pasakyti, kad šiandieninis rytas buvo labai naudingas. Pirmiausia, noriu padėkoti sekretariato atstovams. Aš dar praėjusioje kadencijoje dirbau rengdamas septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą ir jos taisyklės. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje, ypatingai noriu padėkoti pirmininkui. Buvo kalbėta apie 2009 metų komunikatą. Jau tada buvo pasiūlytas surenkti klausimus skirtus uh, E, septintai bendrai mokslinių tyrimų programai. Tokiuose klausimuose buvo numatyta, kad bus kalbama apie paramos gavėjų požiūrį ir valdymo ir kontrolės sistemą. Bendrai tariant, galima pasakyti, kad e, tyrimo programos remiasi sutarties 182 e, straipsnio. Ir e, kai yra išleidžiamos bendrijos lėšos, reikalinga ir tinkama apskaita. Vis dėlto bendryje nėra vienintelis finansuotojas. Dar 2006 metais buvo pristatyta septintoji bendroji mokslinių tyrimų programa, kurios biudžetas tikrai nemažas. Na ir su kokiais sunkumais mes susidūrėme. Daugelis kolegų minėjo stebėsenos problemą. Pagal sutartį komisija turi vertinti programas, ji atsakinga ir už rezultatų kontrolę. Šie tyrimai turi būti patikrinami, siekiant nustatyti, ar jais buvo pasiekta užsibrieštų tikslų. Kalbant apie vertinimą, vis dėlto ir šiandieninės diskusijos parodė, kad esame dar daug silpnų vietų. Pirmiausia, tyrimų direktorato atstovai turėtų kuo greičiau parengti bendrą mokslinių tyrimų programų vertinimo sistemą. Turėtume suderinti analizės aspektus, išlaidų vertinimą ir kontrolės mechanizmus. Komisija turėtų naudoti labai aiškias taisyklės ir kriterijus, kurios leistų ją įvertinti tyrimų programas. Dar įgyvendinant ketvirtąją tyrimų programą buvo pasitelkti nepriklausomi vertintojai. Tačiau Ir tada buvo susidurta su problemomis. Pasirodė, kad nepriklausomi ekspertai susitiko nepakankamai dažnai. Na, o ką reikėtų keisti, tai aišku, pirmiausia, kaip jau sakiau, vertinimo mechanizmus reikėtų siekti, kad ekspertų grupės e, dirbtų veiksmingiau. Taip pat turėtume galvoti ir apie naujas technologijas ir metodologijas. Turime nepamiršti, kad pačios valstybės narės turi atlikti patikrinimą ir kontrolės e, savo šalies viduje. E, Ir čia vėlgi susidurėme su skirtingų taisyklių taikymo problema. Esama ir metodologinių problemų, bandant surinkti statistinis duomenis. Laiko grafikas taip pat kartais kelia sunkumus, kartais um, tyrimo rezultatų pateikimo terminai yra per trumpi ir nespėjama pateikti visų duomenų, tuo tarpu vertintojams kita vertus reikia palikti pakankamai laiko, kad jie galėtų tinkamai įvertinti tyrimų programas. Dažnai tyrimų programos yra vertinamos um, tada, kai dar neapčiuopiami pačių programų rezultatai, nes kartais programomis yra siekiama ilgalaikių tikslų, taigi tas vertinimas tampa ypač sudėtingas. Kartai sunku nustatyti, ar programa buvo specifinė ar ne. Kalbant apie finansinių taisyklių taikymą septintai bendrajai mokslinių tyrimų programai, turiu pasakyti, kad gan vėlai buvo patvirtintos įgyvendinimo taisyklės. Ir kalbant apie finansuotinas išlaidas reikėtų didesnio teisinio aiškumo dar prieš skelbiant konkursus. Priklausomai nuo konkursų įvairios e, paraiškų teikimo taisyklės dažnai būna labai sudėtingos ir dėl jų paraiškų teikėjai pat patiria papildomų išlaidų. Tai buvo pabrėžta ir šiandieninių diskusijų metu. Padidėja administracinės išlaidos. Kitas svarbus dalykas - su personalu susijusios išlaidos vykdant tyriamąją veiklą. Dažnai viešieji konkursai buvo paskelbti per vėlai, nebuvo konkrečiai įvardintos e, išlaidos ir tai apsunkino um, mažų ir vidutinio įmonių padėtį ir tokiu būdu atsirado teisinis netikrumas. Manau, kad reikėtų sukurti ombudsmeno pareigybę, į kurį būtų galima kreiptis pastebėjus e, klaidų ar spragų mokslinių tyrimų programuose. Reikėtų pagerinti ir komisijos be paraiškos teikėjų paramos gavėjų komunikaciją, reikėtų stengtis įtraukti kuo daugiau mažų ir vidutinių įmonių dalyvauti tyrimo programuose. Dažnai, pavyzdžiui, aukštosios mokyklos ar tyrimų centrai e, tiesiog nesiryšta dalyvauti šiuose programuose. Todėl reikia nuolat ir nuolat pabrėžti, kad komisija atkreiptų dėmesį į šias aplinkybės ir pasistengtų sukurti daugiau pasitikėjimo, kad tiek įmonės, tiek aukštosios mokyklos sugebėtų pasinaudoti teikiamomis tyrimų programų galimybėmis. Aš esu italas. Ir mūsų šalyje labai nepasitikima Europos mokslinių tyrimų programomis. Manau, reikėtų stengtis, kad nebūtų taip, kad e, šiose programuose dalyvauja tik labai didelės įmonės, o mažos ir vidutinės įmonės e, tyrimuose nedalyvauja. Tokiu būdu e, žmonės tik dar labiau nepasitikės Europą. Manau, kad šią situaciją reikėtų keisti. Ačiū labai pranešėjams, ačiū komisijos ir auditorumų atstovams, dėkoju visiems prelegentams. Diskusijos tikrai buvo labai gilios ir naudingos. Ir jei niekas daugiau nenori pasisakyti, tai aš dar norėčiau tarti keletą žodžių apie bendrąją mūsų komiteto darbo atvarkę, kitų klausimų neturime. Kitas posėdis vyks gegužės 31 dieną 15 val. Ačiū labai, gražios dienos visiems.